so loopholes. Ja. Bien, mes chers collègues. Gerbiami kolegos, kviečiu susėsti. Pradėsime posėdį. Šiek tiek vėluojame. Turime labai plačią darbo atvarkę. Tarp 10 ir 11 valandos išklausysime dviejų komisaro, komisaro Levandovski ir komisarės Georgievos. Bus kalbama apie mokėjimų įsipareigojimų būklę dabar, kadangi sužinojome, kad e, spaudimų yra daug dėl humanitarnės pagalbos poreikio, apie tai kalbės komisarė Georgieva, bet taip pat ir kitos rubrikos yra patiriančius pakankamai didelį spaudimą, kadangi atsirado daug neapmokėtų išlaidų 13 metų pabaigoje, ypač e, struktūriniams fondams. Kolegos kviečiu visus laikytis tylos. Matėte darbo tvarkę? Norėčiau pasakyti tai, kad balsavimą pradėsime, kaip jums tai buvo pasakyta, šiek tiek vėliau, kas neturite balsavimo kortelių, kviečiu dabar pasirūpinti, kad jas turėtumėt balsavimui. Ir norėčiau pasakyti, kad mes nebalsuosime dėl Salvador Galyga pranešimų, dėl parlamento biudžeto samatos. Visa tai dėl to, kad biuras dar nepriemė pozicijos to klausimo. Jūsų dokumento plankose yra pasakyta, kad e, skaičiai buvo e, pateikti biurui, biuras susipažino su skaičiais, bet dar niekas nėra, kaip e, buvo pasakyta, approved, tai yra dar nebuvo patvirtinta. Tai štai dėl to šiandien nebalsuosime. Darome viską, kad galutinis balsavimas šią temą plenarinėme posėdėje įvyktų balandžio mėnesį. Tai reiškia, kad biuras turės galimybę išreikšti savo poziciją kovo 10 dieną. O paskui e, bus svarsumas klausimas biudžeto komitete ir kovo 19-20 dieną balsuotume ir plenarnėme posėdėje balandį būtų balsuojama. Kiti uh, klausimai, kur yra pateikti balsavimui, bus svarstomi taip, kaip numatyta. Turite, dėl kobu, turite naujienų iš kobų news. Trečiasis, darbo tokis klausimas, posėdžių protokolų tvirtinimas. Turime du tos protokolus. Sausio 22 dienos ir vasario 12 dienos ir jeigu iki posėdžio pabaigos pastabų nebus pateikta, laikysime šiuos protokolus patvirtintais. Ir norėčiau dabar pat pasiūlyti pereiti prie balsavimo ir pradėkime nuo 15 metų biudžeto gairių. Gardės Abal pranešimas. Tai štai, pasiruoškite balsavimo sąrašus ir kortelės. Ar visi turite balsavimo sąrašus? Turime Eider, taip pat pranešimo, bet pradedame nuo 15 metų biudžeto gairių. Visi pasiruošę? Pirmasis pakeitimas pranešėjas prieš, kas už? Vienas kolega prieš. Du. Kas prieš? Daug kas prieš. Kas susilaikė? Atmesta. Pirmasis kompromisas. Pranešėjau, kas už. Daug kas prieš. Vienas. Du, trys kolegos prieš. Kas susilaikė? Niekas. Patvirtinta. Jis, šis kompromisas apima keletą pakeitimų. Tuo būdu dabar šis pakeitimas apima 2, 3, 2, 3, 4, 5, bet ne šeštąjį. Nes Alde frakcija prašo, kad būtų balsuojama dėl šešto pakeitimo ir balsuosime dėl šios nuotraukos kaip dėl priedo. Bent jau taip supratau, sako pirmininkas. Uh, while acknowledging the persistent economic and budgetary constraints at national level and the fiscal consolidation efforts undertaken by the member states. Štai, čia yra priedas. Pranešėjas prieš. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Ačiū. Kas susilaikė? Patvirtinta. Dauguma už ir bals, patvirtinome šitokį priedą. 7, 8, 9. Atsiprašau, sako pirmininkas. Septintas ir aštuntas yra e, apimami ankstesnių pakeitimų, o devint, dabar balsusime dėl devinto pakeitimų ir čia dešvart. Kas už, nešėjas prieš? Vienas, du, trys kolegos. Kas prieš? Dauguma akivaizdi, kas susilaikė, niekas nesusilaiko atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė APP e frakcija. Provided that this does not further increase the bureaucratic burden. Tokį siūloma papildymą numatyti. Puiku, bet pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pasitikrinkim, kad pabudom visi ir balsavimo aparatai ir mes patys. Taigi dešimtasis pakeitimas balsuom dėl jo elektroniniu būdu. okay. <laughs> Half awake, okay. <laughs> And you are against. Jūs esate prieš, taip, balsuosite be kortelės ir reikės įskaičiuoti jūsų balsą. Kviečiu balsuot, kolegos. Trūksta dviejų balsų, dabar vieno. Balsavimo aparatas jūsų neveikia, taip? Na štai pagaliau veikia. Balsavimo rezultatas 19 už 13 ir plus 1, 14 prieš patvirtinta. Kompromisas numeris 2, kas už. Kas prieš? 2 kolegos. Prieš kas susilaikė? Patvirtinta. Kompromisas numeris 3 dabar. Ar, ar ne, abejoja pirmininkas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Turime dar vieną aldę prašymą dėl antrojo kompromiso balsuoti kaip dėl priedo. In particular, use and 50 plus employment. Puikus papildymas, sako pirmininkas. Aš pats asmeniškai už. Bet kad ir kaip bebūtų pranešėjais, nepritarė tam pakeitimui. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Dauguma yra prieš. Tad dabar kompromisas numeris 3. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Taigi čia jokių priedų Aldė nebeprašė. 22 pakeitimas, trečioji dalis. 22 pakeitimas su žodiniu pakeitimu ir jūs turite pakeitimą jūsų aplankose. Pranešėjas už kas už. Kas prieš. 3 kolegos prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečias, 23 pakeitimas, trečioji daly pono reikia, nepatinka pranešėjai, kas už. Kas prieš? Socialistai ir guoja yra prieš, o kas susilaiko? Vienas kolega susilaiko, dauguma už. Ketvirtasis kompromisas, kas už. Ačiū, kas prieš. Vienas kolega prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Dabar keliaujam prie penktosios dalies. 28 pakeitimas kalkės Holma ir su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Du kolegos prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Kartu su žodiniu pakeitimu. Lygiai taip pat dėl 29 pakeitimo. Tas, ta pati pakeitimo autorė ir taip pat su pranešiu žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Du kolegos prieš, kas susilaikė? Vienas susilaikė, du kolegos susilaikė. Taigi patvirtinta. 31 pakeitimas. Kolegis Holma ir pranešėjas prieš, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atrodo patvirtinta, bet pasitikrinkim. Balsuokime kortelėmis. Kolegos, vienas kolega neturi kortelės ir jis balsuoja prieš. 20, 23 už, 10 plus 1 prieš ir vienas susilaikymas patvirtinta. Penktasis kompromisas kas už? Kas prieš? Du prieš, nieks nesusilaikė patvirtinta. Jis apima septintąją dalį. Ir dabar balsuosime dėl 34 pakeitimo. Pranešėjas prieš kas už. George Lion ir liberalai balsuoja prieš, e, už, tai kas prieš, tie, kurie nėra liberalai ir kas susilaikė, to būtų pakeitimas atmestas. 36 pakeitimas. Kolegos Morganti pranešės prieš, kas už. liberalai ir, ir autorius už, kas prieš, kas susilaikė, atmestam. Šeštasis kompromisas. Kas už? Prieš. Du kolegos prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Jis apima devintąją dalį. 42 buvo atsimtas, 43 kolegės Holma ir pakeitimas pranešėjas prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Du kolegos prieš. Trys. Keturi. Prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta ir tai apima dešimtąją dalį. Dabar keliaujam prie 47 pakeitimo. Pranešėjas prieš, kas už. Autoriai už, kas prieš. Visi kiti, kas susilaikė, atmesta. 48-asis, kurikis Holmaier pakeitimas, bet šį kartą pranešėjas pritarė, kas už. Kas prieš. Du kolegos. Prieš keturi, kas susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas. Kas už? Prieš. Vienas kolega prieš, susilaikė, vienas patvirtinta, dvylikta dalį, visą tai apima, dabar kalbė 13 dalies, 56 pakeitimas, pranešėjas prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas, kolegės Andresen dar pakeitimas, numeris 55, pranešėjas prieš, kas už? Du kolegos, kas prieš? Susilaikė atmesta. 56. Pranešėjas e, prieš, kas už? Autoriai, kas prieš? Visi kiti, kas susilaikė, atmesta. Verčiam puslapį ir keliaujam prie 57 Jan Mulder pakeitimo. Pranešėjas prieš, kas už? Alde frakcija, kas prieš? Visi kiti, Susilaikė atmesta. Kolegas Holmaier 58 pakeitimas. Kas už? Daug kas. Kas prieš? 3. Kas susilaikė? Patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Ačiū. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 60 pakeitimas. Kolegos Mulder pranešės prieš kas už. Šeši kolegos už, kas prieš. Daugiau nei šeši, o kas susilaikė. Atmesta ir galutinis balsavimas, balsuojame elektroniniu būdu. Kolega Gerens balsuoja už. Baigiame balsuoti. 31 už, 2 prieš, iš viso balsų 35 kolegos, sveikiname kolegą Heider. Heider taip pat yra pranešėjas dėl Europos investicijų fondų kapitalo didinimo. Ir kadangi neturėjom galimybės iki šiol apie tai diskutuoti, kolega Haider norėtų pateikti šiek tiek daugiau informacijos. Ačiū pirmininkė. Norėjau tik tai komiteto nariams paaiškinti apie šį pranešimą. Jį patvirtinti buvo būtina, netidėliojant, bet apie jį buvo kalbėta tik koordinatorių posėdėje, todėl man e, nuo nuomonė reikia jums paaiškinti, apie ką čia kalbama. Kalbama apie Europos investicijų fondo uh, kapitalo padidinimą. Mes kaip institucija tame fonde dalyvaujame, todėl turime nuspręsti, ar pritarėme tokiam padidinimui ar ne. Be vėjonės mes tam pritarsime, nors mūsų pozicija ir tarybos pozicija šiek tiek skiriasi. Aš siūlyčiau, kad balsuotume už parlamento poziciją, tai suteiktų mandatą deryboms, O paskui su taryba ketvirtadienį pasitarsime, pažiūrėsime, ar galime pasiekti susitarimą. E, pagrindinis skirtumas tarp mūsų ir tarybos yra susijęs su dividendais, kurie e, gali e, susidaryti suteikus leidimą naudoti kapitalą. Investicijos būtų naudojamos privatiems ir viešiesiems fondams mobilizuoti ir ypač stengiantis padėti mažoms įmonėms. Europos parlamentas visą laiką tokios pasiūlymus remia. Mes e, skatinome tokius e, teisės aktus priimti kaip e, užimtumo ir ekonomikos augimo teisės aktą. Vienintelė problema, kaip jau sakiau, mums iškyla dėl dividendų. Mes, parlamentas, manome, kad juos reikia iš naujo įvesti ir e, pritaikyti per fondą, tačiau taryba taip nemano. Ne pirmą kartą diskutuojame šią temą dėl dividendų ir kitų asignuotų įplaukų paskirstimo. Taryboje bent jau kai kurie atstovai mūsų pozicijai nepritarė. Jie siūlo, kad šio klausimo kol kas nespręstume. Europos parlamentas, kaip ir kitų naujų e, finansinių priemonių atveju, mano, kad e, dividendus reikėtų įvesti. Iš esmės, kai kalbam apie pranešimo esmę ir pinigų panaudojimo paskirtį bei kapitalo padidėjimo poreikį, padidinimo poreikį. E, mes manome, kad tai turi būti padaryti ir su taryba dėl to pritarėme. Visi supranta, kad pranešimas turi būti priimtas kuo greičiau, kad mes jau balandžio mėnesį plenarinėme posėdėje galėtume dėl jo balsuoti ir tada jis e, būtų perduotas e, fondo valdybos posėdžiui ir po kurio laiko tą fondą galėtume iš tikrųjų pradėti naudoti, mes tuo esam suinteresuoti. Merci, Aida. Dėkuoju. Aidir Arda. Dėkuoju. Aš e, nenoriu grįžti dabar prie turinio. Mūsų pozicija gana artima pranešėjo pozicijai, bet norėčiau dėl darbo tvarkos pastebėjimo padaryti, pateikti. E, darybininkai mano, jog trūksta GUE nario, nurodytojo GUE nario, Jurgen Kliūtė, buvo nurodyta jau jo pavardė ir aš norėčiau, kad e, balsuojant mes atsižvelgtume į tai, kad, e, kad nėra jo. Taip, Alda, tai jau yra numatyta, į tai atsižvelgta. Visi turbūt supratote, kad mes balsuosime dabar dėl 70 straipsnio ir ten numatytų dėrybinių įgaliojimų. Ir todėl mums reikia absoliučios narių daugumos, biudžeto narių daugumos, biudžeto komiteto narių daugumos, ne, balsuojant. Todėl e, balsuosime elektroniniu būdu kad įsitikintume, ar tikrai viską darome taip, kaip numatyta 70 straipsnėje. Jūs turite balsavimo sąrašą. Balsavimo sąrašas labai paprastas. Yra pranešėjo konsoliduotas pakeitimas, kas už jį. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tas e, pakeitimas dėl techninių priežasčių turi būti papildytas žodiniu pakeitimu. Antruoju A straipsniu. Komisija turi stebėti, kaip tikslai nustatyti pirmajame straipsnėje šių sprendimų yra įgyvendinti, ir komisija turi pateikti Europos parlamentui bei tarybai du pranešimus. Tarpinį pranešimą, kuris būtų pateiktas 2016 m. gruodžio 31 dienai ir galutinį pranešimą, kuris būtų pateiktas 2018 m. gruodžio 31 dienai. Įkont. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Pirmas pakeitimas dėl Gatrupelio. Pranešės prieš kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Dabar baigiamasis balsavimas. Pirmiausiai balsuosime dėl e, teisėkuros e, pasiūlymo pakeitimų. Balsuosime elektroniniu būdu. Ar visi jau baigė balsuoti? Baigėme. 34, 35 e, už, vienas prieš, niekas nesusilaiko. Ir dabar antrasis balsavimas ir būtent šiam balsavimui mums reikia. Tai yra antrasis balsavimas dėl teisėkuros rezoliucijos projekto. Balsuojame elektroniniu būdu. Mm, balsavimas baigtas. 35 už, vienas prieš, niekas nesusilaiko. Trečiasis balsavimas. Ir būtent šitam balsavimui mums reikia e, absoliučios kvalifikuotos daugumos. Pradedame. Dabar balsuojame dėl e, tarp institucinių dėrybų pradžios ir dėl įgaliojimų dėryboms. Tose įgaliojimuose taip pat nurodoma, kokia yra e, dėrybinės komandos e, sudėtis ir tai yra nurodyta jūsų balsavimo e, sąraše. Richard Ashworth, Jürgen Klute ir Claudio Morganti. Šie kolegos bus dėrybininkų komandoje. Balsavimas baigtas. 30 keturi už, vienas prieš niekas nesusilaiko. Tad mes tikrai viršijome tą būtiną daugumą. Dėkojame kolegai Haideriui. Na, o dabar e, balsuosime dėl Darden pranešimo. Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo Ispanijos paraiška Valencijos tekstilės gaminiai. Kas už pirmą pakeitimą? Prieš? Susilaiko? Priimta. Tų pačių autorių pakeitimas su žodiniu pakeitimu, tai yra antras pakeitimas, kas už. Jūs turite tekstą, pra, pranešėjas už. Kas prieš? Vienas prieš, susilaiko priimta. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, tų pačių autorių pakeitimai, pranešėjas už juos, ar balsuojame už juos visus, taip, puiku, kas už pra, pakeitimus nuo trečio iki šeštojo, Tuomet nuo trečio iki penktojo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš? Du prieš susilaiko. Vienas susilaiko. Guenaris e, priimta. Septintas pakeitimas, tie patys e, autoriai, žodinis plus pakeitimas. Kas už? Pranešėjas už. Kas prieš? Vienas, du. Susilaiko. Du susilaiko. Priimta. Ir baigiamasis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. 32 plus 1, 33 už, 2 prieš, 2 susilaiko. Priimtas. Sveikiname pona Dardeną. Dabar du pono Alfonsi pranešimai ir pradedame nuo pranešimo dėl e, žvaninkystės susitarimo su Seišelių Respublika. Turime balsuoti dėl protokolo ir paskui dėl nuomonės. Kas dėl protokolo? Kas už, pasako už protokolą? Kas prieš? Vienas prieš susilaiko priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl nuomonės. Pradame. 34 už, plus 1, 35 už, 1 prieš, 1 susilaiko. Tad priimta. Dabar susitarimas su Komorų Respublika. Čia taip pat balsuosime. Balsuosime pakeldami ranką dėl protokolo. Kas už protokolą? Prieš. Sus, vienas prieš. Susilaiko. Niekas nesusilaiko. Priimta. Ir dabar elektroniniu būdu balsuojame dėl nuomonės. Tai yra baigiamasis balsavimas. Bals, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas, 25 už, plus 1, 36, 1 prieš, priimta. Sveikiname poną Alfonsi. Mes taip pat e, turime balsuoti dėl um, perkelimų. Ani Jansen, 19 darbo tarkės punktas. Tai yra iš principo tas pats, dėl ko mes balsavome, kai balsavome dėl e, Valencijos e, komunos. Tad kas už šį perkelimą? Prieš? Du prieš? Kas susilaiko? Tai yra visiškai logiška, kad rezultatai tokie pat, kaip balsuojant anksčiau. Toliau dėl e, kitų skirsnių biudžetų. Monika nesiūlo jokių kitų perkelimų. Todėl mes jau balsavimą ir baigiame, nes nėra dėl ko daugiau balsuoti. Nous avons un, nous avons un petit quart d'heure. Turime maždaug tarp 15 minučių iki komisijos narės ateimo į mūsų posėdį. Todėl siūlau dabar perėti prie klausimo dėl nusavų išteklių, jeigu Ivailo pasiruošęs. Atsiprašau, jeigu Ann Jensen yra pasirengusi. Norėčiau pridurti, jog Jean-Luc Doan, kitas pranešėjas, rimtai serga. E, jisai buvo operuotas, operacija buvo pakankamai rimta, Belgijos spaudoje buvo apie tai užsiminta šiandien ir todėl, e, aišku, e, puikiai Suprantu, kad jisai negalėjo dalyvauti ir norėčiau biudžeto komiteto narių vardu palinkėti jam greito sveikimo ir e, paliūdyti mūsų paramą jam. O dėl pranešimo, dėl nuo savų išteklių e, buvo e, atiduotas dviems kitiems pranešėjams ir dabar žodis Anai. Ačiū pirmininkė. Turime pranešimo projektą, pagrįstą trim skirtingais tekstais. Turime reglamentą, kuris nustato bazę nuosaviems ištekliams, Turiu, turime pagrindą uh, reglamentavimą ir dar vieną reglamentą, kuris yra labai techninis. E, reglamentas dėl nuosavų išteklių ir techninis reglamentas e, yra svarstomi mums suteikiant tik tai konsultacinę galę, čia mūsų įgaliojimai labai riboti, bet pagal Lisabono sutartį e, priimant įgyvendinimo priemonės yra taikoma mūsų pritarimo procedūra. Aš kartu su Jean-Luc e, šiuo atveju nusprendėme pateikti pranešimą apie tarybos projekto sprendimą dėl nuosavų išteklių sistemos. Tas e, reglamentas yra koreguojamas. Pateikiant penkis pakeitimus konstatuojamai daliai. Tai atspindi, kad jie atspindi, kad mums reikia tokių nuosavų išteklių, apie kokius yra kalbama sutartyje. Be to paminime e, naująją aukšto ligmens grupę dėl nuosavų išteklių, darbo grupę dėl išteklių. Taryba turbūt su tuo galės sutikti, bet kaip jau bus, tai bus. Gal jie pasakys, kad jiems ir nepatinka mūsų pasiūlymai, tada turėsime apie juos tiesiog pamiršti, tokia jau yra padėtis. Bet e, mes davėm signalą, ženklą, kad e, dabartinė padėtis mums nepatinka. Tokia nuosavų išteklių sistema, kokią turim dabar, e, nėra nei kiek pasikeitusi per ilgą laiką. Ji dabar tampa dar mažiau skaidri, dar mažiau suprantama, dar daugiau, daugiau yra biudžeto gražos proces, procedūrų taikoma. Negalim su tokia padėtimi taiksytis. Dėl įgyvendinimo priemonių rezoliucijoje mes e, kalbame apie Europos parlamento poziciją taip pat. Dėl nuo savo išteklių galvojame, kaip e, aiškiai pasakyti, jog gailestaujame, kad ES biudžeto sistema yra pagrįsta vėlgi to e, biudžeto dalies e, įmoko sugražinimo sistema, o mes iš tiesų turėtume sukurti tokį Europos biudžetą, kuris atneštų papildomą vertę Europos Sąjungai. Nereikėtų turbūt taip skaičiuoti biudžeto ir galvoti, kad e, gerai atgauti dalį pinigų iš jo. Turėtume galvoti apie tai, kas yra naudinga visai Europos Sąjungai. Be to, mes savo rezoliucijos tekste paminime, kad rėmėme komisijos pasiūlymą dar nuo savo išteklių. Pavyzdžiui, D80 indėlį, bet e, susitarimo, žinoma, tuo klausimu nėra pasiekta. Mm, bet e, tada mes e, paminime vėl tą aukšto lygių darbo grupę. Paskutinio reglamento nekeičiame visai. Vakar buvo pateikta teisės tarnybos nuomonė. Tiesą sakant, neturėjau laiko ją pastudijuoti detaliai, bet ten yra kalbama apie mūsų pirmininko, biudžeto komiteto pirmininko pateiktą klausimą. Kas atsitiks, jeigu įgyvenimo priemonėms mes neduosime pritarimo? Šioje teisės nuomonėje yra du įdomus dalykai. Ten pasakyta, kad viena vertus sutartyje yra numatyta, jog įgyvendimo priemonės egzistuoja ir e, yra pateiktas techninio pobūdžio paaiškinimas, kaip įgyvendinti e, pajamas, surinkti pajamas e, pagal bendras nacionalinės pajamas. BNP. Europos e, komisija apie tai nekalba kitose dviese reglamentuose, kuriuos priimant mes daug įgaliojimų neturime. Yra iš e, įgyvendimo priemonių dokumento išimtos kai kurios svarbios dalys, kurios yra susijusios su tolesniais veiksmais ir įgyvendinimu ir perkeltos į šį dokumentą. Tai yra įdomu pastebėti. Teisės tarnybos e, aiškinamajame rašte yra sakoma, kad e, pastraipų dėl e, pajamų pagristų BNP perkelimas į rezoliuciją ar sprendimą dėl nuosavų išteklių yra apgailėtinas Galbūt tai nėra neteisėta, bet toks veiksmas yra apgailėtinas. Todėl mes turėtumėm apie tai pagalvoti. Dar vienas dalykas. Jeigu kalbame apie gyvenimo priemonių atmetimą, turime suprasti, kad tada Europos komisija turės pateikti naują pasiūlymą. Galbūt dėl to reikės uždėlsti visą sprendimo prieimimo procesą ir iš esmės bus toliau taikoma senoji juridinė bazė. Kaip ten bebūtų, prireikia ištisų metų, gal net ne vienerių, kad e, tas teisės aktas būtų ratifikuotas. Todėl dabar būtų nenaudinga mums pasakyti, kad uh, tas tekstas mūsų netenkina. Aš manau, kad vis tik reikėtų naujo pasiūlymo ir parlamentas galėtų apie jį pasvarsyti. Ta sako teisės tarnyba, bet taip pat turim pagalvoti apie politinę pusę. Kaip elgsis parlamento dauguma? tokiamis aplinkybėmis, e, ar tikrai žmonės norės pasipriešinti įgyvenimo priemonėms, ar suranksime daugumą, ar tiesiog e, parlamentarai sakys, kad galim šį mūšį baigti ir čia e, viską baigiame daryti tuo klausimu. Aš norėčiau sužinoti, ką šešėliniai pranešė ir koordinatoriai to klausimu galvoja. Uh, Tačiau kita vertus nedaug ką mes galime padaryti. Būtent e, todėl ir pateikėme tokią rezoliuciją ir e, yra pateiktas vadinamasis laisvasis pranešimas. Merci. E. Dėkoju. Anna. Helga, pirmiausia noriu kalbėti, paskui Įvailo. Ačiū, Aren. Kaip Ana jau pastebėjo, mums gaila dėl to, kad nuo savų išteklių sistema tapo dar mažiau skaidri. Tai nėra teigiami poslinkiai ir tai turėtų turėti įtakos mūsų politiniai elgsetai balsavimo metu. Mano frakcija yra neprimtina tai, kad vykstant pirmam posėdžiui dėl nusavųjų išteklių, tiksliau, kad tas posėdis niekada nebuvo surinktas. Ir mes lauk, norėtume atidėti bet kokius sprendimus tol, kol nebuvo surinktas pirmasis tos grupės posėdis. Ir dar vienas dalykas. Biudžeto komiteto pirmininkas turėtų imtis priemonių. Ką tik išgirdome, kad komisija ir taryba padidinti savo delegacijas nuo 3 iki 4 narių. Taigi aš norėčiau kreiptis į mūsų pirmininką ir paraginti imtis priemonių, kad parlamentas padarytų tą patį. Tokiu būdu žalieji taip pat galėtų būti įtraukti į šitą aukštą darbo grupę dėl nusavųjų išteklių. Ačiū. Įvailo. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nenoriu leistis į detalės dėl nusavųjų išteklių. Mes esame parengę poziciją, komiteto poziciją ir plenarinę posėdžių poziciją taip pat. Noriu pritarti Anai. Be abejo, dėl formuluočių dar diskutuosime, tačiau manyčiau, kad reiktų laikytis tos pozicijos, kur jau buvo rimta dėl nusavųjų išteklių. Manyčiau, kad mes negalime šia, šia, šiame pakete labai daug ko nuveikti. Ką galim padaryti, tai tiesiog padėti pagrindus tolesniai diskusijai ir tęsti tai, kas jau buvo pradėta. Turime atkreipti daugiau dėmesio į aukšto lygio grupės E, darbą. Kaip sakė Helga, jau buvo pasakyta, kad tas posėdis vyks, bet reikia sužinoti, o kas, koksgi bus taip, tas posėdis, kokio pobūdžio tai bus grupė. Europos parlamentų taip pat turi būti tinkamai atstovaujama, tai taip pat jau buvo pasakyta. Ir manyčiau, kad reikėtų peržvelgti vakardienos teisinės tarnybos pateiktas nuomonės. Ten galima rasti, ko gero, daug įdomių sprendimų ar siūlymų, bet manau, kad iki kitos savaitės mes turėsim laiko tą padaryti ir galėsime pasitelkti tuos siūlymus. Ačiū Vailo, Jan Mulder. Ačiū. Aš taip pat gavau tik vakar vakare vėlai teisinės tarnybos pasiūlymus ir nespėjau jų detaliai išstudijuoti. Pirmas susidaręs įspūdis buvo toks. Taryba remiasi tuo, kas buvo parašyta ES sutartyse. Ir man atrodo, kad taryba šiek tiek atsilieka formuluojant kai kurias nuostatas ir tai yra šiek tiek pavojinga situacija. Gali atsitikti taip, kad e, jeigu bus laikomasi pasiūlytų taisyklių, tai kitus septynerius metus Europos parlamentui bus vėl prastai atstovaujama toje darbo grupėje. Aš siūlyčiau pastudijuoti labiau teisės tarnybos pateiktus aspektus, nes, kaip pasakyta, sutartyje e, nėra nuolatinio darbo stebėjimo mechanizmo numatyto, tai gali būti pavojinga. Ačiū. Jūs nepasitikit tarybą, sako pirmininkas. Ai, ai, ai, ai, ai kaip keista. Ok, Alda. Alda, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau tarti žodį ir aš. Aš irgi dar nespėjau perskaityti teisinės tarnybos nuomonę, kurią gavome vakar. Reikėtų dar daugiau dėmesio tam dokumentui paskirti. Man regisi, kad taryba nėra pasirengusi nuo savųjų išteklių esminiai reformai. tampa akivaizdu, kad finansinių sandorių mokesčio e, minties gali būti visiškai atsisakyta. Reikėtų. Galvojama apie finansų išteklių reformą remiantis tik tai PVM. Ir aš manau, kad dėja tai yra nepakankama, ne, ne, niekur toli nenueisim vien tik su tokiu siūlymu, o tuo tarpu būtina turėti labai rimtą, solidžią nuo savo išteklių sistemą, reikalingą detalesnė analizė. Ir reikės tam paskirti laiko, apie tai reikės diskutuoti. Mes nepasitikim tarybą kitą vertus, kaip sakė pirmininkas. Nepasitikim ją, ja? Ir be to reikėtų, kad parlamentas galėtų išreikšti savo poziciją dėl nuosavų išteklių. Tai būtų mažiausia, ką parlamentas galėtų padaryti. Dėkui. Bien, merci, euh, merci. Dėkuoju, Alda. Kaip e, An ką tik tai teisingai pasakė, yra, čia yra dvi skirtingos problemos ir tos problemos susijusios su skirtingais tvarkaraščiais, skirtingais laikotarpiais. Mes turime apsispręsti dėl paketo, kuriame yra trys teisėkuros priemonės. Tai yra sprendimas dėl nuo savų išteklių. Ir tai yra pasiekmi susitarimą dėl MFF 14-20 metams. An jau paaiškino, kokia yra jos politinė pozicija ir mūsų teisės tarnyba pateikė teisinę analizę. Aš e, beje dėkoju šios tarnybos atstovams, kurie dalyvauja mūsų posėdėje dabar. Kita vertus, mes e, turime laikytis e, bendrijos biudžeto peržiūros tvarkos naujos. Mes tą tvarką dabar uh, E, po truputį gyvendiname parlamento iniciatyvą ir tam pritarė kitos institucijos ir tai buvo vienas iš esminių aspektų derantis dėl daugiametės finansinės programos e, aukšto lygio grupėje. E, kaip ir buvo pasakyta, Ivailo tai beje minėjo, aukšto lygio grupės sukūrimas užtruko daug ilgiau negu buvo planuota iš pradžių visų pirma Taip atsitiko todėl, kad e, e, reikėjo daugiau laiko parinkti e, vadovams tos grupės, tačiau galų galia tai, tai jau padaryta. Mario Monti, buvęs komisijos narys ir, ir valstybės vadovas. Vadovaus tai grupiai, tačiau buvo ir nenumatytų įvairių dalykų, o būtent uh, nuo e, birželio mėnesio praeitų metų visos trys institucijos teigia, jog toje grupėje turėtų būti devini e, nariai, tačiau taryba nepritarė trijų, trijų narių paskirimui ir, ir norėjo, kad būtų keturi nariai, kad būtų dvylika tuomet iš viso. E, ir dalyvaujant Mario Monti visos trys institucijos nusprendė kartu spręsti tą problemą. Parlamentas per savo pirmininką pabrėžė, jog parlamento pozicija liko tokia pat kaip ir anksčiau. Tad mums labai svarbu, kad ta aukšto lygio darbo grupė E, esant paskirtam e, pirmininkui, pradėtų dirbti jau dabar. Tai yra, kad jinai dirbtų per rinkiminį e, laikotarpį ir, ir kad jinai pradėtų dirbti jau dar, dar dirbant šitam parlamentui ir šiai komisijai. Todėl, kad 2014 metų pabaigai reikėtų, kad ta grupė jau parengtų pirmosius darbinius dokumentus, kaip kad buvo siūloma pranešėjų ir kitų kalbėjusių kolegų, mums nėra jokios e, būtinybės e, dabar e, labai skubėti dėl nusavų išteklių paketo prieimimo tol, kol nėra aišku, ką ta grupė kuri buvo numatyta tarp institucinėje sutartyje, e, tars e, reformos klausimų. Tad mes dabar jau matome, kad mūsų svečiai jau e, atvyko į mūsų posėdį. Sveikinu ponę Georgievą ir poną Levandovskį parlamente. Taip pat e, sveikinu ponę Strifler, kuri yra Dėvė komiteto vicepirmininkė. Dėvė komitetas, kuriam vadovauja ponė Žoly ir aš pats nusprendėme surenkti bendrą e, posėdžio dalį kaip viešus klausimus. Būtent šio posėdžio metu ir e, išklausyti dviejų komisijos e, narių nuomonę dėl iškylančių finansinių poreikių, dėl asig mokėjimo asignavimo, ypač jautrose srityse. Mūsų turima informacija rodo, jog yra tam tikrų įtampų, kurių kyla tiek uh, komisijoje, tiek e, ir už komisijos ribų. Aš e, dėkoju komisijos nariams, kad jie sutiko dalyvauti šiuose klausimuose, tačiau, kaip sakiau, yra tam tikros įtampos ir, ir kitur. Ir žinome, jog e, yra pastaruoju metu tam tikrų karštų taškų, visi žinome, kas dabar vyksta Ukrainoje, tačiau yra problemų ir kitur. Yra tam tikrų labai sunkiai prognozuojamų dalykų, tokių kaip gamtinės nelaimės, yra įvairių politinių problemų ir dėl to iškyla mokėjimo asignavimų ir e, kitų finansinių problemų. Tad aš norėčiau, kad visų pirma pradėtume nuo humanitarinės pagalbos aspektų, o paskui pakalbėsime apie kitas galimas problemas ir, ir įtampas. Kaip parlamento atstovai mes turėtume užtikrinti, jog per rinkiminį laikotarpį, tai yra nuo balandžio iki birželio pradžios, mes turėtume užtikrinti, kad e, Europos Sąjunga ir toliau laikytųsi savo įsipareigojimų ir kad e, e, viskas vyktų normaliai su asignavimais ir kad e, būtų iš anksto atsižvelgta į įvairius e, galimus trukdžius ar problemas. Tad e, Mišelė žodis, e, Mišelė žodis jums. Dėkoju, ponė Lemesūrai. Aš taip pat norėčiau savo raštu pasveikinti komisijos narius ponę Georgievą ir poną Levandovskį. E, kurie sutiko pakalbėti mums tokią svarbę temą. Mes gauname daug nerima keliančios informacijos, įvairios nevyriausybinės e, organizacijos informavo mus, jog e, dėl finansinių e, problemų mažėja jų gebėjimai dirbant vietose metų pradžioje dėl tokių problemų sumažėjo tų organizacijų e, veiklos apreptis ir kai kuriais atvejais veikla netgi buvo sustabdyta. Ir žinome, jog e, iškyla pavojus e, humanitariniai veiklai. De, generalinis eko direktoratas nusprendė atidėti dalį mokėjimo ir jie bus atlikti tik tai 14 metų birželio mėnesį finansinis neužtikrintumas, su kuriuo susiduria nevyriausybinės organizacijos, e, verčia jas daryti labai sunkius e, sprendimus ir tie sprendimai gali būti susiję kai kuriais atvejais su gyvenimu ar mirtimi tų žmonių, kurie gauna e, paga, humanitarinę pagalbą. Aišku, didžiausias dėmesys yra teikiamas pačiai svarbiausiai pagalbai, kuri yra susijusi su maisto produktais, su vandeniu ir e, tuomet yra mažiau dėmesio skiriama kitiems aspektams. Tai kuriais atvejais mes konstatuojame, jog tai, kas vyksta realiai, ne visuomet būna suderinama su tinkamu biudžeto e, valdymu ir e, kai kuriais atvejais galima išvengti e, problemų. Jeigu ir e, toliau bus e, tokių problemų, tai gali turėti pasiekmių ir e, pagalbos gavėjų gyvybei. Be kita ko, todėl aš norėčiau, kad ponas Levandovskis e, patikslintų kartu su ponė e, e, Georgieva, kaip yra ruošiamas įspręsti tas problemas, kurios tapo struktūrinėmis problemomis ir kaip bus švelninamos pasiekmes, kurios yra e, E, humanitarinės pasiekmes. Raudonasis kryžius e, informavo mus, jog e, iš savo gyvenamosios vietos išvykusių gyventojų skaičius yra labai didelis, kai kuriais atvejais kyla bado grėsmė ir žinome, jog tas badas iš tikrųjų yra labai rimta problema ir e, tikrai negalima sakyti, jog iš anksto nebuvo galima to numatyti. Dėkoju. Mišelė, galbūt ponė Georgieva pirmą galėtų reaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Ladies first, Januš. Ar Janušas pirmas noris kalbėti? Galbūt ladies first. Lenkija pirma. Pirmiausia, dėkuoju už tai, kad e, mane e, už pakvietimą, e, kad pakalbėtume apie dinamiškesnį Europą ir apie tai, e, kad humanitarinės pagalbos finansavimas turi būti traktuojamas platesnėme kontekste. Todėl aš labai džiaugiuosi, kad esame pakviesti kartu su Kristalina Georgieva. E, E, turime suprasti e, humanitarnės pagalbos poreikių e, tenkinimo galimybės platesnėme kontekste. Pirmiausia, pristatysiu 2013 metų E, įgyvendinimo lentelė. Nelabai gražiai jie atrodo, matome, kad ne viskas, ką reikėjo, buvo įgyvendinta. Europos biudžetas buvo įgyventas 8,6 procentais geriau negu 2012 metais. Tai, kas yra vadinama nepakankamas įgyvendinimas, yra susijęs su perkelimais, e, su atlyginimu pakoregavimu, kurį atmetė taryba E, taip pat buvo pateikta pasiūlymų susijusių su lėšų perkelimu e, dėl trijų valstybių - Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos įsipareigojimų. E, socialinis fondas bus įgyvendintas šiuose šalyse 2014 metais. Dėl perkelimų neautomatinių mokėjimų. Tai buvo susiję su uh, vėluojančių uh, finansų valdymo sistemų įgyvendinimu Kroatijoje. Tiek aš galiu pasakyti apie gyvendinimą. Taip atrodo antraštinės dalys. 99 kablelis kažkiek e, yra įgyvendinta vienintelė išskirtinės rytis yra konkurencingumas. Ir čia viskas yra susiję su Europos ekonomikos atgavinimo planu, kuris nėra pakankamai gerai įgyvendinamas. Tai yra dar vienas e, įspėjamasis signalas nežadėkime, jeigu nesame tikri, kad galėsime pažadus ištesėti. E, kalbame apie 99,1 procentą gyvenimą vietoje 100 procentų e, dėl e, administracijos biudžeto įgyvendimo. Viskas čia yra, visos problemas yra susijęs su tuo, kad taryba atmetė atlyginimo koregavimą. Dabar galvokime apie kitų metų biudžetą. Europos parlamento biudžeto realybė yra skaudi dar kartą, negalime žadėti daugiau, negu, norime, negu galime realiai gyvendinti. Matote, kad 2014 metams e, skirti e, mokėjimai yra 8 milijardais, 8,8 milijardais e, mažesni negu 2013 metais. Taigi beveik 9 milijardais mažiau turime negu buvo numatyta ankstesniais metais. Grįžtame prie 2012 metų biudžeto e, šių metų biudžete. Tokia mūsų realybė. Skirtumai e, dideli, maržos labai mažos, maržos ir nėra susijusios su milijardais. Iš esmės e, tai suteikia tam tikrą manevravimo laisvę biudžetui. 711 milijonų eurų. Labai labai ankštas biudžetas, labai nedidelė marža 2014 metams. Lent, ši lentelė pristato uh, vadinamuosius uh, neįgyventus įsipareigojimus, RAL. Uh, didėja šiek tiek, bet mažiau didėja bėgant laikui, augimo tempas mažėja. Augimas išlieka, bet jis sulėtėjo nuo 2009 iki 2014 metų. Čia matome, kad išsiskiria viena kategorija, kuri sumažėjo absoliučiais skaičiais. Čia kalbame apie sanglaudą. Pirmą kartą 2014 metais sanglauda sumažėjo. Ačiū parlamentui, nes tai buvo susiję uh, E, su e, mokėjimų papildymais. Europos biudžeto istorijoje sanglauda e, sukurdavo daugiausia RAL. Mokėjimai turėjo būti padaryti 2014 metais, bet tai reikštų, kad kitos kategorijos, ir čia aš darau sąsąją su humanitarnė pagalba, E, tai reikštų, kad didėja kito kategorijų finansavimas. Kitos biudžeto dalis didėja. Nors augimo tempas, didėjimo tempas nėra toks ženklus, kaip kad pavyzdžiui 2009 metais. Jūs jau žinote, kokia e, kaip anksčiau sanglaudos politika buvo įgyvendinta 2013 metais, matote neapmokėtų sąskaitų uh, E, sąrašą 16,3 e, milijardai, bet paskui e, buvo pateikta nepaprastai daug ieškinių. 2013 metais turėtos apmokėti sąskaitos, bet neapmokėtos. 60,8 milijardus eurų siekia ta suma. Mes balsavome dėl biudžeto, supratome, kad realiai buvo neįmanoma tų ieškinių e, finansavimo, kompensavimo užtikrinti, bet vėlgi, pirmiausia, Europos parlamento dėka buvo patvirtinti labai dideliai labai ženkliai keičiantys biudžetą teisės aktai, keičiamieji biudžetai ir pamatėme, kad 53,6 e, milijardai susidarė ir liko daug neapmokėtų sąskaitų, tokia yra 2014 metų realybė, labai svarbus ženklas. Čia matote visą eilę e, neapmokėtų sąskaitų sanglaudos rytyje 2013 metais, jas turėsime apmokėti dabar, 20,3 milijardai, tai yra neįprastinė, nenormali e, susidariusių sąskaitų suma. Mes e, paprastai e, galvotume apie žymiai mažesnius skaičius. 2013 metais susidarę skaičiai nėra normalūs. E, kaip yra su tais ieškiniais? Jie yra 20 procentų didesni negu 2012 metais. Mes kartu su parlamentu ir taryba stengiamės kad e, būtų e, paskirta maksimaliai e, lėšų, kad būtų pasiektos 2014 metų lubas, bet mums nepavyko to padaryti. Todėl reikės šiais metais priimti reikalingų sprendimų. Dabar norėčiau šiek tiek paaiškinti, kaip atsitiko, kad tiek daug tų neapmokėtų sąskaitų susikaupė. Nespaitant mano įspėjimų skirtų valstybėms narėms, kai, kuriuose buvo prašoma, kad ieškiniai būtų paskirstyti maždaug vienodai per visus metus. E, didžiausias ieškinių skaičius mus užplūdo gruodžio mėnesį, metų pabaigoje. Rugsėjo mėnesį jau matote, koks buvo vaizdas Aš jau rugsėjo mėnesį bandžiau vertinti, kokie yra nepanaudoti ištekliai. Spalio mėnesį pastebėjome sulėtėjimą, gana netikėtą, bet lapkričio, gruodžio mėnesiais e, Briuselį patekusių ieškinių skaičius sudarė 38 procentus, tuo tarpu 2012 metais tai e, sudarė tik 28 procentus. Dvi gruodžio paskutinės savaitės m, mm, buvo tas laikotarpis, kai valstybės narės aktyviausiai teikia ieškinius ir mes 2013 metų pabaigoje E, priėmėm sprendimą, kad N plus 3 priliksta N plus 4, todėl visos valstybės narės e, bandė savo asignavimų paskirst, naujų paskirstimų pasinaudoti. E, Visos naujos valstybės plus Graikija ir Portugalija nuo 2010 metų bandė pratesti N plus 2 ir N plus 3 taisyklių taikymą iki 2010 metų ligmens. 2013 metais ta lankstumo e, procedūra nebėra taikoma, ji baigėsi ir per paskutinės dvi savaitės e, visos valstybės bandė uh, tų asignavimų e, atsiskaitimo sistemą pasitaikyti. Toks būtų vienas paaiškinimas. Kitas dalykas yra dėl Graikijos padėties labai padidėjo e, spaudimas 2013 metų biudžetui. Turėčiau ir trečią paaiškinimą dėl susidariusios krizės e, sunkiausioje padėtyje būsios valstybės Graikija, Rumunija, Portugalija, Airija ir Kipras e, gavo papildomus asignavimus. Padidėjo mūsų pusės finansavimas, o bendras finansavimas iš valstybės narės pusės sumažėjo. Ir e, manau, kad tos trys priežastys gali paaiškinti, kodėl gruodžio mėnesį buvo pasiektas ieškinių pikas. asignavimo atsisakymas, toliau Graikijos vadinamoji taisyklė ir krizė išgyvenančių valstybių e, finansavimo padidinimas. Šita lentelė yra sudėtingesnė, ji rodo, kaip nepaisant bendrųjų pastangų suteikti lėšų daugiau, negu iš pradžių buvo balsuota, priimant 2014 metų biudžetą, e, neapmokėtų e, sąskaitų skaičiai nuolat didėjo nuo 2011 iki 12, 13, 14 metų. 2013 metais matote, kad e, realiai gautų mokėjimų suma prilyksta maždaug prognoziai. Paprastai mes e, pagal valstybių narių prognozes E, atmetame tam tikrus skaičius, nes e, manome, kad jie būna per daug optimistiški. Tačiau šį sykį e, prognozė prilyko maždaug tam, kas buvo iš tikrųjų padaryta 2013 metais. Nepaisant to, kad buvo bandoma koreguoti biudžetą, buvo perkeliamos lėšos ir nesupratome, kad ne visas sąskaitas bus galima padengti Ir iš ankstesnių lentelių jau aiškiai matėte, kad buvo neįmanoma tą padaryti. Jeigu per dvi savaitės e, e, labai didelis procentas e, neapmokėtų sąskaitų yra pateikiama, tai, pateikiama, tai yra nerealu jas apmokėti, nes tiesiog viskas vyksta per greit. Dabar perinu prie 2014 biudžeto. Mes turime sunaudoti pusę sanglaudos politikos lėšų 2014 metais. Tos lėšos turės būti panaudotos neapmokėtoms 2013 metais sąskaitoms padengti. E, tas ieškinių pikas buvo ką tik pasiektas. Todėl nebūtų galima tikėtis, kad e, iki 2015 metų pabaigos Europos komisijai pavyks tokių reiškinių išvengti. Bet e, e, kad ir kaip stengsimės, 2015 metais liks neapmokėtų sąskaitų. Valstybės narės balandžio mėnesį pateiks prognozes, turėtų pateikti savo prognozes ir tada paaiškės, koks bus 2014 metų kompensavimo, kokie bus 2014 metų kompensavimo poreikiai. O dabar pereinu prie kristalinos ryties. Aš turiu pasakyti, kad ponia Kristalina Georgijeva labai ryštingai ir įtikinančiai kovojo už humanitarnės pagalbos finansavimo išlaikymą per dėrybas. O bendrai drastiškai mažėjant biudžetui, e, lyginant su to, ką komisija siūlė 2011 metais, tą padaryti nebuvo lengva. Koks e, būna išorės e, santykių įprasinis e, biudžeto sumažinimas. 11,3 milijardai. 2011 metais komisija tą sumą pasiūlė. Viena iš nedaugelio sričių, kurios nepalėtė e, tas biudžeto apkarpimas, dabar buvo humanitarinė pagalba. Tai yra viena iš nedaugelio išimčių biudžete. Ir turiu pasakyti, sureaguodamas į žanginę kalbą, kad e, Šis rytis yra viena iš labai labai nedaugelio, e, kurios finansavimas 2014 metais, lyginant su 2013 metais, padidės. Humanitariniai pagalbai bus skiriamas didžiausias kada nors turėtas finansavimas – ir tai nėra siejama su kažkokiom nepadengtom sąskaitom. 2014 metams yra numatytas tiesiog didesnis biudžetas. Leisiu toliau Kristalinai apie tai pakalbėti. O kokia yra reali problema? Aš savo lentelėse tą jau parodžiau. Didžiausia problema yra atotrukis tarp e, mokėjimų ir įsipareigojimų. Mes e, turime pažadėti finansavimą tokiai jautriai sričiai kaip humanitarinė pagalba. Šioje srityje mes suprantame, kad vos pažadėjus finansavimą reikia suteikti iš karto. Visuomet taip yra su humanitarnė pagalba. Čia jokiais įsipareigojimais žaisti negalime, jeigu e, nežinome realiai, kad e, praktiškai bus suteiktas finansavimas. E, ir vis tik atotrukis auga dėje ir šioje srityje RAL dabar siekia Ar čia 2009 metų skaičiai? Taip, 458 e, milijonus, bet dėja ta, tas atotrukis, tas suma auga ir Kristalina turbūt paaiškins, ką būtų galima padaryti, kad e, ta problema būtų išspręsta ir kas yra daroma. 2013 metais humanitarnė pagalba e, buvo įtraukta į visus biudžeto didinimo planus humanitarnė pagalba e, nepriklausomai nuo to, kokios e, kitos biudžeto kategorijos buvo keičiamos, nebuvo keičiama ir apie ją buvo kalbama. E, antra ir aštunta antraštinės dalis kategorijos yra išsaugotos, ketvirta kategorija šiek tiek nukentėjo. Ir iš esmės Turime dar kalbėti ir apie rezervinę sumą e, pagalbą nenumatytais atvejais. 2013 matėme, e, kokia suma buvo paskirta humanitarniai pagalbai bendrai. 2014 metus dabar turime aptarinėti, matom, kokia yra realybė. Esmė yra ta, kad tik viena, viena trečioji turimų resursų jau yra paskirta. Uh, įsipareigojimų ligmuo yra rekordinis, bet e, labai didelis atotrukis tarp mokėjimų ir e, įsipareigojimų. Ir norime, būti, norime jūs patikinti, kad 2014 metais turime pritaikyti visas įmanomas priemonės, kad tas atotrukis sumažėtų ir kad suteiktume mokėjimus visais atvejais, kai tą yra įmanoma padaryti. Jau dabar perinu prie kristalinos srities, nenoriu per daug apie tai kalbėti. E, prie šio stalo yra E, žmonės, kurie yra susipažinę su 2014 metų priemonėmis, jos yra jums išdalintos. Ir dabar aš perinu prie paskutinės lentelės. Čia kalbu apie 2014 metų biudžeto valdymo prognozes. Apie tai buvo kalbama mūsų deklaracijoje. Jeigu kartu su specialiomis priemonėmis Ir aš dabar kalbu ne tik apie humanitarnę pagalbą, aš kalbu apie biudžeto valdymą 2014 metais, e, kuris yra beveik 9 milijardais mažesnis negu 2013 metais, greičiausiai naudosime ne tik specialiasias priemonės, bet ir vadinamąją e, maržą skirtą nenumatytiems atvejams. Apie tai yra kalbama reglamente, apie tai tiksliau galėsiu Jums pasakyti vėliau, dabar tik kovo pradžia. E, E, ir aš galiu kalbėti tik apie bendro 2014 metų biudžeto valdymą, ne tiek apie humanitarnės pagalbos biudžetą. Dam. Dėkuoju, ponė komisarė. Žodis jums, ponė komisarė. Ačiū, ponė Lamasūr, už man suteiktą žodį. Ačiū, poniai Štifler, už galimybę čia aptarti humanitariniai pagalbai skirtą biudžetą. Jums leidus pereisiu prie anglų kalbos, sako ponė komisarė. Labai dėkoju už tai, kad leidote ponui Levandovskijui kalbėti pirmam, nes tai man padės geriau sufokusuoti savo pastabas ir siūlymus ateičiai. Taigi, Diskusija tikrai labai savalaikė dėl biudžeto e, situacijos humanitarnės pagalbos rytyje. Jaučiamas didelis spaudimas. Pirmą kartą apskritai humanitarinės pagalbos bendryje sprendžia keturių lygių humanitarnės pagalbos problemas ir tų, tų, tų visų lygių pagalbos teikimų priemonių reikia tuo pat metu tiek Centrinės Afrikos Republikoje, tiek Pietų Sudane, tiek Filipinuose pagalba tebėra reikalinga. Ir mes neturime jokių priežasčių tikėtis, kad ateityje e, tų problemų niekur nebebus. Mes žinome, kad turime dviejopus iššūkius. Vis labiau tampa pavojingomis gaivalinės nelaimės, kai reikalinga humanitarinė pagalba. Ir taip pat um, e, turėsime ir toliau ateities spręsti problemas, kurios kyla dėl to, kad šalyse, pavyzdžiui, kokios nors nevyriausybinės struktūros stengiasi nuversti teisėtą vyriausybę ir pridaro šalyje problemų. Taigi norėjau paminėti tris dalykus, reaguodama į tai, ką sakė ponas Levandovski. E, kaip yra susiklošiusi šių metų pradžioje e, situacija humanitarinės pagalbos rytyje ir ką mes darėme įgyvendinant 2014 metų programas ir trečias ir svarbiausias dalykas, ką galime padaryti, kad humanitarinė pagalba būtų paremta tvirtų pagrindų ateičiai mes pripažįstame, kad labai svarbu yra e, teikti tokią pagalbą, kuri padeda išsaugoti gyvybės. Taigi pradėkite nuo šių metų padėties. Kaip sakė ponas Levandovski, e, mes sulaukėme paramos iš Europos parlamento, iš Europos komisijos, iš valstybių narių. Ir šiemet mes turime didžiausią biudžetą humanitariniai pagalbai, tačiau tai yra įsipareigojimų biudžetas, nemokėjimų biudžetas. Ir praėjus dviem mėnesiams mes jau trečdalį to savo biudžeto buvome išleidę. Kodėl? Todėl, kad reikėjo apmokėti 160 milijonų eurų pernai neapmokėtų išlaidų ir pas paskui vėliau teko spręsti įvairias situacijas, kai mūsų e, asignavimai mokėjimams e, turėtų jau būti atrasti, finansuoti dabar spręstinoms problemoms. Taigi atsirado, mm, e, turime taikyti skres mūsų reguliariam biudžetui, tačiau taip pat turime prisiminti rezervinę, rezervinės lėšas pagalbai. Pirmiausia, Turime būti pasiruošę reaguoti į nenumatytus įvykius. Pastaraisiais metais ir šiemet mes turime tik pusę e, lėšų asignavimams, mokėjimams, e, žvelgiant į tai, kokie yra mūsų prisimti įsipareigojimai. Taigi praeitų metų aukštų lygių, e, vienas iš didžiausių įsipareigojimų buvo Sirija nuo 2012 metų, 550 milijonų eurų e, buvo numatyti išleisti. Tačiau atsirado ir kitų nelaimių. Centrinėje Afrikos Respublikoje mes irgi esame lyderiai pietų. E, Sudane, ES irgi turi labai rimtus įsipareigojimus, Filipinuose ES irgi veikia labai aktyviai, demonstruodama, ką galime E, padaryti kaip vienos iš tų pajėgų, kurios teikia pagalbą. Komisaras Levandovskis jau pabrėžė, kad ankstesniais metais buvo įmanoma e, numatyti papildomų lėšų e, atliekant metinę biudžeto procedūrą, gauti daugiau lėšų humanitarniai pagalbai. Tačiau dabar tai nebėra įmanoma ir iš pono Levandovskio pasisakymo tai matyti labai aiškiai nes visas ES biudžetas yra dabar tokios padėties, kad šios galimybės mes nebeturime. Taigi, pereinu prie antros savo pasakymo dalies, ką mes darome. Iš tikrųjų, ką mes darėme to biudžeto mažėjimo metu, kad galėtume. E, Ir toliau padėti labiausiai pažeidžiamim žmonėms, kad galėtume atlikti savo įsipareigojimus. Mes e, ėmėmės visų priemonių labai atsakingai kad galėtume visiškai tiksliai įgyvendinti ir noriu pabrėžti, kad visiškai įgyvendinti e, tuos sprendimus, kuriuos prisėmėme 2014 metams. Tai yra e, humanitarnės pagalbos komisijos sprendimai. Ne, tai yra visos Europos komisijos sprendimai, visos Europos Sąjungos sprendimai. Taigi, kokiu priemoniu mes ėmėmės? E, mes labai atidžiai peržiūrėjome kiekvieną įsipareigojimą, kiekvieną mūsų pasirašytą sutartį. Ir čia žvelgiu į generalinį direktorių ir noriu visiems kolegoms padėkoti už atliktą darbą. Taip pat ačiū visiems partneriams už tai, kad jie elgėsi labai atsakingai ir atsargiai, siekdami, kad mes galėtume gyveninti savo programas. Pirmiausia, teko sumažinti prefinansavimo galimybę partneriais, kurie, um, kurių balansas yra gerai, tai yra tinkamas Ir čia žvelgiu į ponę Štrifler ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų šiuo sunkiu metu tai yra būtina. Mes 80 procentų kofinansavimo lėšų išsaugojame tokioms organizacijoms, kurios yra mažesnės ir kurios turi galbūt mažiau lankstumo. Tačiau tuo pat metu mes 40 procentų sumažinome kofinansavimo lėšas taip pat plačioms jungtinių tautų organizacijoms, kurios parodė savo solidarumą. E, su humanitarinė visa bendruomenė. Jie, e, tačiau šiaip ar taip tikimasi, kad tie mokėjimai bus padaryti. E, jie tikisi, kad našta bus pasidalyta teisingai. Ir antras dalykas, mes peržiūrime visas operacijas, kiekvieną operaciją siekdami, kad sumažėtų sprendimų gyvendinimo laikotarpiai. Trečia, mes siekiame, kad kontraktų apimties sumažinimas e, būtų atliktas, jeigu tai projektai yra susijęs su nedelsiamom priemonėm skirtom apsaugoti žmonių gyvybės. E, šiaip ar taip, prioritetas buvo teikiamas tiems susitarimams, kur tikslas yra apsaugoti žmonių gyvybės. Mes padarėme dar tris dalykus. Pirmiausia, dirbame su komisaru Pibalks, siekdami identifikuoti kiekvieną įmanomą elementą šiame biudžete, biudžete vystimuisi. Ir ten galbūt rastume priemonių, galėtume, kurias galėtume panaudoti atsparumo didinimui, šalių stabilizavimui ir kaip ponia Štrifler teisingai pastebėjo, yra labai svarbių programų šioje atsparumo didinimo srityje. Mes norėtume paruošti savotišką tokią priemonių paketą, kad būtų galima lėšas iš EDF sėkmingai paskirti ten, kurios labiausiai reikalingos. Mes taip pat e, peržymė lėšas skirtas taip vadinamoms užmirštoms krizėms. Aš manau, kad žmonės, kurie patiria kančias, manydami, kad jie užmiršti ir kad jų vienintelė viltis yra Europos Sąjunga, Mes negalime pasakyti, kad mes galime atsimti savo įsipareigojimus ir daugiau dėmesio tiem žmonėm nebeskirti. Na ir paskutinis dalykas, ir labai svarbus be kitako, mes nuolatos peržiūrime, e, peržiūrime sąlygas konkrečiose vietose, kad galėtume e, kuo drausmingiau, tuo, tuo, tuo geriau paskirti turimas lėšas tiems žmonėms, kuriems labiausiai yra reikalingos. Mes tai darome nuolatos ir noriu dar kartą pabrėžti, kad Tai yra įmanoma dėl to, kad dirbame ranka rankon su savo partneriais. Tačiau dabar norėčiau paminėti trečiausią ir svarbiausią dalyką. E, žvelgiant į ateitį, ką galėtume nuveikti tam, kad galėtume išspręsti dabartinės problemas ir kad galėtume e, išvengti tų problemų pasikartojimo ateityje. Ir čia reikalinga numatyti du žingsnius. Pirmiausia, ir kreipiuosi jūs kaip į biudžeto vieną iš struktūrų, atkreipti tai dėmesį, turime daryti tai, ką sakė ponas Levandovski, turime aiškiai žinoti, jog reikia pasitelkti maksimalų lankstumą e, es, numatytą mūsų, pagal mūsų biudžeto taisyklės ir padaryti viską, kad e, kad mokėjimo asignavimus būtų galima panaudoti kuo lankščiau. Būtų galima, pavyzdžiui, mokėjimo asignavimus, mokėjimo asignavimo paskirtį pakeisti e, pagal dabar numatytą finansinę programą. Mums e, reikia 400 milijonų eurų šiemet. Ir 150 milijonų būtų reikalingi iki Liepos mėnesio. Tai štai, mes ir toliau bendradarbiausime labai glaučiai su ponu Levandovski, tačiau reikėtų, kad vystimosi komitetas, biudžeto komitetas e, neužmirštų mūsų, kad jūs žinotumėte, kad tie poreikiai yra. Mums yra ypatingai svarbu mūsų visus darbus ir įsipareigojimus pagrysti tvirtų pagrindų. Kitas dalykas. Norėtume, kad tas, tas sniego gniuštės efektas nepasikartotų daugiau. E, turime išimties tvarka padaryti viską, kad humanitarinė pagalba nebūtų išskirta iš mokėjimų ir įsipareigojimų nustatytos tvarkos. Būtina, kad būtų sudarytas e, lėšų rezervas skubiai pagalbai teikti. E, norėčiau priminti, kad Europos parlamentas pritarė tam, kad e, būtų numatytas toks pagalbos rezervas, kad būtų galima užtikrinti, kad įsipareigojimai ir mokėjimai bus gerai subalansuoti. Humanitarinė pagalba turi sulaukti specialaus traktavimo aš kitą met nebebūsiu komisarė, kai jūs planuosite biudžetą, manęs, aš nebeužimsiu šių pareigų. Tačiau noriu paprašyti ir dabar, kad tai, ką atliksite, tebūnė pagrista e, sveikų pagrindų, tvirtų pagrindų. E, nes šiuo atveju mes kalbame apie gyvybių išsaugojimą. Jeigu, mokės, jeigu vėluos mokėjimai, tai reiškia, kad žmonės mirs. Ir humanitarinė pagalba sudaro tik 0,64 procentus mūsų biudžeto. E, išimties tvarka mes galime numatyti taisyklę būsimiesiems metams, kad e, įsipareigojimai turi būti padengti e, mokėjimų asignavimais. Ir kaip komisaras Levandovskis sakė, mūsų e, mes turime labai nedaug laiko, mes prisimam įsipareigomus ir turime nedelsiant mokėti. Taip vyksta viskas humanitarnės pagalbos rytyje. Ir jeigu reikia daktarams pirkti vaistus, daktarai turi turėti tam pinigų. Tad mano viltis yra štai kokia. Mes turime visi bendrai dėti pastangas. Ir girdžiu vietose dirbančių žmonių paramą tam. Turime daryti viską, kad uh, tos pačios problemos nebegrįžtų ateityje. Turime savo partnerius ir savo darbuotojus ir raginti priimti pačius svarbiausius sprendimus, e, kas, ka, kam teks išgyventi, kam neteks išgyventi krizės akivaizdoje. Tai yra labai sunkus pasirinkimas. Tai, ką mes darėme, moraliai yra teisinga, bet tai yra taip pat ir mūsų interesų labui. Kodėl? Todėl, kad humanitarnės pagalbos srityje ES yra susikūrusi patikimos partnerės statusą. Mes esame remiami ir palaikomi. Mes, manyčiau, turėtume, turime elgtis išmintingai ir saugoti tą savo įgytą patikimos geros partnerės statusą. Pasaulis dabar neramus. Vis dažniau tenka susidurti su situacijomis, kai humanitarinė pagalba yra labai svarbi Mes jai suteikėme Sirijoje, Turkijoje, Jordanijoje, Libane, Irake ir panašiai. Tai yra pagalba žmonėms. Ir kartais ta pagalba vėlavo, būtent dėl to pabėgėliai atvyko pas mus. Ir sulaukime to srautų poveikių mums. Aš manyčiau, kad turime elgtis moraliai teisingai. Ir manyčiau, kad moraliai teisinga ir mūsų pačių labui būtų ir toliau teikti subalansuotą tinkamą humanitarinę pagalbą. Ačiū. Merci, Dėkuoju komisijos nariai. Yra jau keletas kolegų, kurie paprašė manęs žodžio. Turime kalbėti trumpai, todėl kad ponia Georgieva turės išeiti 11 valandą. Visų pirma pranešėja Anjensen. For... Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariams už tai, kad jie atėjo. Pone Georgieva, taip, aš e, su jumis maždaug prieš mėnesį susitikau ir e, mes e, gavome nemažai dabar pranešimų iš nevyriausybinio organizacijų, pagal kuriuos matome, kad jiems tenka siaurinti savo veiklą, uždaryti ligoninės, maisto platinimo dalinimo e, taškus, nes tiesiog jie nebeturi, e, tos organizacijos nebeturi pinigų. Mes e, atrodo išrašinėjome čekius iš savo sąskaitų, kuriuose nebėra pinigų. Todėl galų gale būtų galima pasakyti, kad mes elgiamės nusikalstamai, reikia velgtis kitaip. Periname prie to, kas realiai gali būti padaryta, nes pinigų reikia daugiau. Sakėte, kad galėtume panaudoti įvairiausias lankstumo priemonės. E, rezervą skirtą nenumatytiems atvejams. Didžiausia suma iš ten galima gauti siekia 3-4 milijardus, jeigu būtų panaudotos visos galimybės. O dar šitą aš norėčiau pridurti dėl struktūrinių fondų. Mūsų biudžeto komiteto puikus sekretoriatas praėjusiais metais sakė, kai pasakėt, kad 11,2 milijardų patenkins poreikius, kad šiais metais mes turėsim maždaug 20 milijardų neapmokėtų sąskaitų, tokios vertės neapmokėtų sąskaitų. Buvo gana gerai suskaičiuota, nes iš tiesų 23,4 buvo pasiekta. O šiais metais jie sako, kad pasieksim 26 milijardus, taigi ši problema ir šiais metais auks. Net 3-4 e, milijardais e, pasinaudodami iš nenumatytų įvykių rezervo nieko nepakeisime, tai yra lašas jūroje, bet kaip tą lašą jūroje bent jau gauti. Dar vienas dalykas susijęs su panio Georgieva. E, susidarė tokios aplinkybės, kai yra daug eilučių viršytos pagal planus. Ir parlamentas tada sako, mes turim užtikrinti, kad ne tik įsipareigojimai, bet ir mokėjimai peržengtų tas e, viršutinės ribas. Man susidaro įspūdis, kad Europos komisija su mumis sutinka. Todėl mes pritarėme daugiametiai finansiai perspektyvai, nes būtent taip mes interpretavome parengtus dokumentus. Tačiau dabar susidaro įspūdis, kad taryba uh, kitaip juos interpretuoja. Aš norėčiau sužinoti, kada Europos komisija pateiks pasiūlymą dėl didesnių mokėjimų, kurie viršytų viršinės ribas, nes mes taip interpretuojam tą pasiūlymą. Aš džiaugiuosi, kad jūs elgėties ryštingai ir reikalaujate tiesiog daug ko. Tai yra būtina. E, manau, kad yra apgailėtina e, tai, ką matome dabar iš humanitarnės pagalbos ir tiek. Ačiū, Salvador. Sí, gracias, señor presidente. Me quedo con. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėčiau pratesti tai, kas sakė An Jensen. Kartais iš tikrųjų yra išrašinėjami, išrašinėjamos sąskaitos, kurios paskui uh, E, neapmokamos ir tai tęsiasi ištisus metus, net ir e, tie, kurie dirba biudžeto taikinimo srityje, puikiai žino, kad padėtis yra tokia. Ir e, matome, jog parlamento politinė valia yra viską daryti tinkamai, tačiau žinome, kad realybė būna kitokia ir kad paskui e, nėra laikomasi prisimtų. E, įsipareigojimų, finansinių įsipareigojimų. 2014 metais viršutinės rybos mokėjimams yra e, apribotos, galbūt yra įmanoma panaudoti rezervą, kuris skirtas ypatingoms situacijoms, tačiau tai, tai nebūtų sprendimas. 25 milijardai yra ta suma, kuri, kuri yra ne, vėluojama mokėti. Tačiau tai yra tik tai lašas jūroje. Mums reikia kaip įmanoma tikslesnių skaičių iš valstybių narių iki balandžio mėnesio, o paskui mes turėsime užtikrinti griežtesnės taisyklės. Mes e, jau esame parengę dokumentą laišką praeitais metais ir ponas Lamasūras dalyvavo tame rengime. Mes turime įgyvendinti ankstyvo perspėjimo mechanizmą, juk mes dabar jau žinome, kokia bus padėtis metų pabaigoje ir kaip tam užbėgti už akių. Valstybės narės pateikia taip pat savo reikalavimus, tai yra visiškai logiška. Valstybės narės e, turi gauti atitinkamų lėšų, jos žinos, kokios, kokie yra jų poreikiai ir jos taip pat turi spręsti savo finansinės E, problemas. Tačiau tai, ką sakė ponė Georgieva savo pasisakymą pabaigoje, kelia iš tikrųjų nerima, nes čia kalba sukasi apie trečiųjų valstybių poreikius, tačiau labai e, dažnai mokėjimo signavimai, e, kurie yra nepadengiami, ne, ne grįžta atgal į Europos Sąjungą. Ir tuomet, pavyzdžiui, Ispanija patiria tas pasiekmes įvykių, kurie vyksta Šiaurės Afrikoje, nes tie dalykai turi pasiekmių mums, ES, ir mes turime būtinai kalbėti apie tai artimiausioje ateityje. Mums reikia realių prognozių, realių skaičių iš valstybių narių. Turime taip pat e, žinoti, kokia yra padėtis su išlaidų kategorija 1A, ar padėtis pagerėjo E, išlaidų e, kategorijoje 1B. Žinome, jog mokėjimo asignavimo lygis yra labai žemas dabar, mes puikiai suprantame, kokie sunkumai iškyla. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, nelabai ką galiu pridurti prie to, ką sakė prieš mane kalbėję kolegos. Aš dėkoju komisijos nariams kad jie sutiko dalyvauti mūsų posėdėje ir e, kad dėkuoju jiems už komentarus. Tačiau mes žinome, kokia yra padėtis e, su mokėjimais, žinome, kaip yra su humanitarinė pagalba ir būtent todėl mes pasikvietėme jūs į šį posėdį panagrinėti šitų klausimų. Labai gaila, kad čia nedalyvauja 28 premjerai iš valstybių narių. Komet mes e, nagrinėjom 15 metų biudžetą, mums susidaro įspūdis, jog mes vieninteliai e, giname e, tą biudžetą. Per darybas mes visuomet sakėme, jog nepakanka numatytų lėšų, tačiau mūsų balsas nelabai girtimas ir kuo kuo labiau bėga laikas, tuo labiau mes įsitikiname, jog mūsų pozicija yra teisinga ir matome dabar e, be to, kaip yra vėluojama su mokėjimais, vienas B išlaidų kategorija daugiau negu 30 milijardų eurų, dėl vienos A e, kategorijos ponas Garyga jau e, pasisakė, tos problemos yra labai rimtos ir netgi skubiai spręsdami tas problemas mes jų vis tiek negalime išspręsti. Todėl aš puikiai suprantu tą kreipimąsi, e, kurį išgirdome iš ponios Georgijos. Tačiau ne mus reikia įtikinti. Ir čia netgi yra netarp institucinio bendradarbiavimo problema. Tai, tai yra neskaičių problema. Tai yra konkreti humanitarnės pagalbos problema, nes humanitarnės pagalbos sektorius yra labai konkrečios veiklos sektorius ir nuo jo priklauso labai didelis skaičius žmonių. Nuo, nuo pagalbos priklauso labai daug žmonių ir čia kalba sukasi apie gyvybės. Nevyriausybinės organizacijos, universitetai, mokslinės įstaigos, regionai, savivaldybės, visa tai slepiasi po, e, po humanitarinės pagalbos e, sritimi ir čia kalba sukasi apie tas programas, kurias gina, e, kurias nori tvirtinti parlamentas. Taryba turi, turi reaguoti į tas problemas ir ieškoti sprendimų, nes su taisomuoju mažu biudžetu mes negalėsime išspręsti šitų problemų. Ačiū gerbiami komisijos nariai už tokias entuziastingas kalbas. E, negaliu pasakyti, kad nenustebino tai, e, kaip nenusekliai yra mokėjimai už įsipareigojimus vykdomi ir kokiu politiniu padariniu tai sukelia. Aš norėčiau iškelti kitokią problemą. Kaip komisijos nari Georgieva ką tik sakė, Yra labai daug problemų e, dėl humanitarnės pagalbos priemonių gyvenimo, bet aš norėčiau paminėti stabilumo ir taikos priemonės taikymą. E, ši priemonė labai ženkliai nukentėjo dėl didelio skirtumo tarp įsipareigojimų ir mokėjimų taryba 2014 metais nusprendė finansuoti tam tikrus e, projektus tokiose valstybėse kaip Sirija, Centrinė Afrikos Respublika, Pietų Sudanas, tai yra karštieji taškai. Ir labai svarbu suprasti, kad e, turimas finansavimas būtų padidintas iki vasaros, nes kitaip stabilumo ir taikos priemonė paprasčiausiai nebeturės pinigų ir ES praras pasitikėjimą, autoritetą ir negalės gyventi savo įsipareigojimų ne tik humanitariniai pagalbai tas aktualu, bet ir taikos ir stabilumo priemonė. Tada aš reikalauju, kad būtų numatyti mokėjimai stabilumo ir taikos priemoniai, nes kitaip iškils pasitikėjimo mumis problema. Abi problemos egzistuoja - humanitarinė pagalba ir taikos ir stabilumo priemonė. Ivo Kalfi. Ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti komisijos nariams už šio klausimo pristatymą Galbūt e, humanitarnės pagalbos rytyje tai yra labai akivaizdu, bet ir kitose srityse biudžetas yra labai e, ribotas ir iškyla labai daug problemų. Tačiau aš labai norėčiau paremti ponios Georgievos argumentą dėl to, kad reikia suderinti mokėjimus ir įsipareigojimus. Vėlgi, galbūt ne tik humanitarnėje pagalboje mes tai labiausiai pastebime. Kai įsipareigojame e, prisidėti prie humanitarnės krisės sprendimo, turime skirti apčiuopiamas lėšas. Mes negalime e, mokėti pažadais. Aš įsivaizduoju, kad e, kai rengiame biudžetus ir kai rengsime ateityje biudžetus, e, tokias e, išlaidas turėtume numatyti. Taip, e, įsipareigojimai šiais metais padidėjo rekordiniu mastu, e, humanitarniai pagalbai humant, rekordiniu mastu padidėjo, bet e, kitų mokėjimų e, atveju kitų, ankstesnių metų lygmo yra išlaikytas. Aš nesakau, kad tai yra blogai. Bet jeigu įsipareigojimai yra e, sukurti, tai supraskime, kad reikės skirti ir daugiau pinigų. Mes negalime atidėti mokėjimų. 160 milijonų e, E, iš praeitų metų mokėjimų persikėlė į šiuos metus. Gal Georgieva ponė galėtų paaiškinti šiek tiek daugiau, ar mes kažką pažadėjom ir nepadarėm, kaip iš tikrųjų yra. Nes aš nelabai galiu įsivaizduoti, kaip praktiškai atsispindi tas atotrukis tarp mokėjimų ir įsipareigojimų. Bet bet kokiu atveju šiai problemai sprendimą turime rasti. Aš įsivaizduoju, kad kitos parlamento kadencijos tą padarys. Aš nemanau, kad maržos pakaks ir e, bus pateikta labai daug e, pageidavimų gauti lėšų iš maržos. Ačiū, Alda. Dėkuoju, panė pirmininkė. Norėjau ir aš padėkoti abiems komisarams už jų pateiktus paaiškinimus. Turiu keletą pastabų e, susijusių su mūsų pozicija. Taip pat turiu ir keletą konkrečių klausimų ypač poniai Gorgievai. Nežinau, ar reikia apie tai vėl pakartotinai kalbėti. Galgi, galgi, verta kalbėti apie tuos, tas ne, nesumokėtas lėšas, kurios kaupėsi metai iš metų, e, biudžete nenumatoma pakankamai lėšų, paskui kaupėsi skolos ir ES biudžetui tampa vis didesnė našta vėliau. Tokia metinė finansinė programa nėra nei kiek susijusi su tuo, ko norėjo, ar nėra nei kiek panašiai tai, ko siekia mano frakcija. Atsiprašau, sako kalbėtoja. Taigi, daugiametė finansinė programa yra labai nuotolusi nuo to, ko siekia mano frakcija. Tiek kalbant apie bendrą sumą, tiek apie paskirstimą tų turimų lėšų. E, situacija yra kitokia, negu mes norėjome. Susitarimas buvo sudarytas, e, e, o dabar laukiame, kol pagaliau būtų sudaryta ta aukšto lygio grupė susijusi su nuosavaisiais ištekliais, tačiau dar posėdžio tos grupės nebuvo, dar neveikia. Svarbu, kad būtų uh, mobilizuoti tinkamai visi turimi ištekliai, kad būtų pasitelktos lankstumo priemonės, visos įmanomos lankstumo priemonės. Ir kad būtų pasitelkta taip pat e, tos rezervinės lėšos skirtos skubioms priemonėms. Kaip sakė ponia komisarė, mes čia sprendžiame humanitarnės pagalbos situacijas, o tokiais atvejais paprastai mes kalbame apie žmonių gyvybių išsaugojimą negalima vėluoti su mokėjimais, nes tai gali turėti baisių pasiekmių, nes žmonės nesulaukia pagalbos miršta. Tad labai svarbu kuo greičiau pasitelkti tas priemonės. Tačiau aš manau, kad jeigu ir toliau biudžete bus numatoma per mažai lėšų, tos problemos tęsis ir toliau. Pavyzdžiui, kas įvyks Ukrainoje? nieks juk nežino, kaip situacija klausysis toliau. Galbūt čia irgi įvyks katastrofa, kuri bus panaši į Filipinų atvejį. Tikėkime, kad taip nebus, bet, bet. E, katastrofos Filipinuose mastai buvo didžiuliai, poreikiai didžiuliai. Ir turint labai ribotas biudžeto lėšas, mes vėlgi stokosim lėšų būtiniausiems dalykams. Noriu užduoti klausimą, poniai komisariai. Kokia yra susiklošiusi situacija vietose? Mes žinome, kad trūksta 200 milijonų lėšų. Noriu sužinoti, kaip, kaip yra susiklošiusi situacija vietose. Kaip, ka, kaip sprendžiamas skurdų atvejais, pavyzdžiui. Kolega Kortes. Dėkui, ponė pirmininkė. Europos parlamente nuo kadencijos pradžios e, buvo dirbamas labai rimtas darbas humanitarnės pagalbos rytie. Tai yra tas rytis, kurią galim didžiuotis. E, Dėrėjimasis dėl lėšų šiais ryčiai yra politinis pasirinkimas. Valstybės narės renkasi atsižvelgdamos į savo prioritetus. Tačiau galiausiai humanitarinė pagalba yra susijusi su tokiais dalykais, kurių dar nežinome. Turime balsuoti dėl uh, tokių dalykų, apie kuriuos ne, nežinome, nežinom, kas įvyks Haitis, Filipinai, Malis, e, Sirija, e, Centrinė Afrikos Respublika. Visa tai juk buvo tikrai nenumatyti scenarijai. Būtent dėl to e, turime suprasti, kad mes kalbame ne apie e, šiaip e, norime išleisti pinigus, bet tiesiog tos lėšos yra reikalingos žmonių gyvybėms išsaugoti. Tad noriu kreiptis ir aš į biudžeto komitetą ir į kitus kompetitingus komitetus, kad ponios Georgijos iniciatyva būtų paremta, nes iš tikrųjų turime veikti kartu. Europos parlamentas ir komisija turi veikti kartu tam, kad būtų galima pasiūsti aišku signalą tarybai. Turime e, suprasti, kad ateitie taip pat nebūtinai žinosime, kada tos pagalbos ir kur prireiks. Tai sako ir pats vadinimas humanitarinė pagalba. Mes šiuo atveju kalbame apie tūkstančius gyvybių, apie jų išsaugojimą visose tose šalise, tose, kurias paminėjau ir tose, kur nepaminėjau. E, tai yra labai svarbus dalykai. Tad biudžeto komitetas, šis kontrolės komitetas ir, ir kiti komitetai Europos parlamente turi kviesti tarybą siekdami ieškoti sutarimo, kad kad, kad pagaliau nenutiktų taip, kad ateitie vėl susidursime su ta pačia problema trūks lėšų humanitariai pagal. Pone Štifler, ačiū. Turiu klausimą ponui Levandovskijai. Ar galėtumėt mus informuoti apie tai, kokie konkretūs sprendimai bus siūlomi, kokius jų siūlos, siūlysite trumpam ir vidutiniam laikotarpiu, ar yra numatytas lėšų pervedimas, kiek, jeigu tai yra numatyta ir ar to pakaks, padengti trūkstamiems mokėjimams. Ar galėtumėte pasakyti, ar mato, man galvojate apie kokius nors naujoviškus pasiūlymus, pavyzdžiui, konkurencijos srities baudos ir, jų, ir tų lėšų perkelimas humanitarinės pagalbos poreikiams. Ačiū. Pirmininkas, dėkui, Monika Holmeier. Prašau, kolegė. Pone komisarė, pone komisarė. Noriu ir aš jo bei to papildomai paklausti. Afrikos žemynė. E, reiktų išlaikyti tam tikrą įtaką, padedant šalims, kurios turi tokių pagalbos poreikių. Valstybės narės, nu, ar valstybės narės yra pasiruošusios tam, uh, Ar komisija imisi iniciatyvos tam, kad nacionalinių biudžetų lėšos būtų mobilizuotos ir galėtų būti kombinuojamos su ES pinigais? Ar ta iniciatyva e, kiek nors pažengia į priekį? Ar valstybės narės yra atviros diskutuoti būtent apie tokią schemą? Nes kol kas tos visos pagalbos, visų iniciatyvų esama, bet jos gana paviros. Europos Sąjunga negalės veikti irgi viena be kitų partnerių. Ar yra numatytų bendrų įsipareigojimų, kad būtų galima mobilizuoti tam tikras lėšų sumas, nes tai turėtų ko gero turėti įtakos ir nacionaliniams biudžetams, ar visi tam pritars. Dėkui. Ačiū pirmininkė, labai ačiū komisijos nariams. Man atrodo, kad e, jų įžanginės kalbos buvo labai geros ir e, svarbios. Norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo ponė Štrifer ir ponas Kortės plėtros komiteto vardu. Mes iš pono Broko ir pono Salafranko iš užsienio reikalų komiteto gavome laišką, kuriame yra kalbama apie stabilumą ir taikos priemonę. Jie patikė labai konkretų pasiūlymą. Cituoju, mes prašome jūsų paramos, kad būtų perkelta maždaug 100 milijonų eurų papildomų mokėjimų įsipareigojimų išorės finansavimo priemonėms Greta to, kas jau buvo paminėta, būtų skirta Sirijai, e, Centrinė Afrikos Respublikai, Pietų Sudanui ir Ukrainai jie išskiria, kuriems, kaip mes suprantame, reikės e, e, ekonominių ekonominės paramos iš ES, Tokiu pat, tokios pat paramos kaip ir Centriniai Afrikai. Norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo ponė Strifler. Kokie bus jūsų konkretūs pasiūlymai? Mums reikia labai konkrečių jūsų pasiūlymų, kad mes galėtume veikti Europos parlamento vardu. Ką jūs ketinate dabar daryti, ką ketinate siūlyti? kad e, būtų sprendžiama ir ES humanitarnės pagalbos problema, ir stabilumo, ir taikos priemonės finansavimo problema. Ką Jūs galvojate dar apie Ukrainą? Dėkoju. Trys pastebėjimai iš mano pusės, papildant e, tai, ką puikiai e, pasakė kolegos. Visų pirma, aš e, suprantu, kad humanitarnės pagalbos srityje iškyla mokėjimo signavimo problema. Kaip ir kitose srityse, kaip ir sanglaudos srityje, metai baigėsi pakankamai įtemptomis sąlygomis. Aš e, apgailestauju, kad biudžeto komitetas nebuvo deramai informuotas dėl tų problemų, labai rimtų problemų, e, dėl kurių, e, kurios buvo susijusios su mokėjimais humanitarinės pagalbos rytyje. Man atrodo, devintasis taisomasis biudžetas 13 metų, kuris numato atitinkamas lėšas galėjo būti atitinkamai dar pakoreguotas. E, yra taip pat e, daug problemų susijusių su potviniais kitomis e, gamtos nelaimėmis ir mes turim galvoti apie prioritetus, turime taip pat, taip pat gražinti e, pinigus vietiniams valdžios struktūroms. E, turime galvoti, ar geriau padėti nevyriausybinės organizacijoms, kurios gelbėja gyvybės. Jeigu tie 400 milijonų eurų būtų buvę skirti humanitariniai pagalbai, tai situacija nebūtų tokia, kokia yra dabar. Tačiau mes tuo metu, kai priiminėjome sprendimus, nebuvom deramai informuoti apie realią padėtį. Pone Georgieva labai aiškiai pasakė jog e, sistema gali tapti tokia, jog ir humanitarinėje, e, humanitarinės pagalbos srityje gali atsitikti taip, kaip atsitiko sanglaudos e, srityje, tai yra, kad galios RAP e, sistema. Galbūt galėtume taikyti panašų principą, kurį taikome žemės ūkio e, fondams tiek įsipareigojimo, tiek mokėjimo srityje, todėl kad terminai tarp įsipareigojimo ir, ir mokėjimų poreikių yra labai, mm, labai trumpi. Mes turime užtikrinti, kad, kad atotrukis bent jau nedidėtų. Kolegos kritikavo tarybą. Aišku, Galime kritikuoti tarybą, tačiau komisija atsakinga visų pirma už valdymą. Ir jeigu informacija, kurią mes gauname iš išorės, kurią gauname iš nevyriausybinių organizacijų, nes tos nevyriausybinės organizacijos atsidūrė staiga tokioje padėtyje, kad turėjo nutraukti net kai kuris atvejais savo, savo veiklą, kartais net, net ir ligoninėse. Tad jeigu komisija mums būtų pateikus tą informaciją laiku iš anksto. Ir jeigu komisija būtų laikiusi savo įsipareigojimo, tuomet mes nebūtume atsidūrę tokioje padėtyje, kurioje esame. Tad aš manau, kad komisija visų pirma turėtų pasimokyti iš padarytų klaidų. Visų pirma, kaip aš e, ką tik tai sakiau, ir komisijos narys Levandovski taip pat iš dalies atsakė į mano pateiktą klausimą. Tai yra, kad e, turi būti daroma viskas, kad e, nebūtų didinamas atotrukis tuo metu, kuomet e, bus rinkiminis laikotarpis ir kol dar nebus naujo parlamento ir kad būtų atsižvelgiama į 2015 metų biudžetą, kad tas atotrukis ir, ir, ir vėlavimas dar labiau nedidėtų. Tad uh, Tiek būtų pastebėjimų. O dabar žodis e, jums, ponia komisijos nariai. Dėkoju už jūsų komentarus. Na, iš tikrųjų, biudžetas jau nuo pat pradžių e, turėtų būti nuolatos tikrinamas. Būtų, turėtų būti tikrinama, ar gyventim visi duoti e, pažadai. Neužtenka tik tai numatyti įsipareigojimus, kurie paskui bus negyvendinti. Ir tai būtų pasakytina ne tik apie humanitarnės pagalbos rytį, nes čia mes kalbam apie tai, ar mes įgyvendinam savo įsipareigojimus ar ne. Tad aš manyčiau, kad teikti vien tik įsipareigojimus, vien tik skelbti pažadus, to nepa, nepakaks. O dabar, kalbant apie humanitarinę pagalbą, turime ir kitų dalykų, kuriuos reikia spręsti. E, Mažutinių įmonių finansavimas ir jaunimo nedarbo problemos sprendimas. Visa tai turi būti sprendžiama kai kalbame apie įsipareigojimus ir mokėjimus, vėlgi turime suprasti, kad čia irgi turime kalbėti apie tai, kaip įgyvendinti tai, kur įsipareigojimus prisėmėme. Tad turime e, apie humanitarinę pagalbą matyti iš platesnės perspektyvos. Biudžetas turi būti valdomas laisviau. E, kolegos Salafranka ir Brok teisingai yra paminėję kad situacija stabilumo ir taikos priemonės yra iš tikrųjų dramatiška. Taigi, aišku, yra ir sričių, kurias sunku numatyti. Pavyzdžiui, Ukrainos krizė. Turime būti bet kokiu atveju pasiruošę veiksmams. Ir tokie yra biudžeto realybė, bet svarbiausias dalykas, kurį turime išmokti, yra tas, kad nereikia dalyti pažadų, jeigu nesame tikri, kad galėsime juos įgyvendinti. Mano toks supratimas yra apie biudžetą. Nulatos turime pasitikrinti, ar mūsų galimybės atitinka įsipareigojimus. Ir šiandien biudžetas neturi būti orientuotas išvalgymas į praeitin. Tiesiog 20 milijardų atidėtų mokėjimų Tai nėra sunku numatyti ir paskaičiuoti, mes žinome, kad tokia suma yra. Ir man tai buvo šiek tiek nelaukta. Galbūt. E, galbūt tai. E, na ir iš tikrųjų, sako kalbėtojas, e, įvyko dalykų, nepaisant įvairių įspėjimų. Daugelis, e, daugelis e, kolegų, kurie atvykdavo į Briuselį diskutuoti apie biudžetą, sutinka, kad įsipareigojimai prisimti, tačiau mokėjimai neskubėjo. Tiesiog e, labiau orientuokimės į ateitį. Norėčiau pasakyti, kad humanitarinė pagalba, tai yra mano kolegės Kristalinos nuopelnas, buvo tas dalykas, kur biudžeto sumažinimai buvo vieni mažiausių. 2014 metais reikėjo padengti 13 metų trūkumus. Ir 400 milijonų eurų humanitariniai pagalbai yra netokia ir maža suma. Bet tiek jų trūksta dabar paskutinis bandymas gauti šis lėšas buvo bendras lėšų pervedimas. Ir vėlgi, dabar šioje srityje mes turime iš tikrųjų e, planuoti, programuoti lėšas, nežiūrėdami, kur lėšų trūksta, kas ir kaip, tiesiog turėtume dirbti planuodami labiau iš anksto. Tai būtų svarbu ateičiai. Ir tai pasakytume ne tik apie humanitarnės pagalbos sritį, bet ir apie kitas sritis. Antras dalykas, mums humanitariniai pagalbai dar lieka 70 procentų šių metų paskirtų lėšų. Turime dar skubios pagalbos e, rezervą 150 e, milijardų eurų. Tačiau manyčiau, kad reikia neskubėti naudoti šio rezervo lėšas, nes gali atsitikti taip, kad bus kitų kokiu nors nelaimių ar dramų, kur tų lėšų prireiks. Negaliu sakyti, kad kad baudos už konkurencijos taisyklių pažinimus turėtų būti skirtos humanitariai pagalbai. Aš nežinau, o tai yra manoma, greičiausiai ne, bet tai buvo nuo kolegės Kristalinos idėja. Tiesiog pagal biudžeto reguliavimo taisyklės tai būtų vargiai įmanoma. Ir antra, tos, tas, tas lėšų šaltinis būtų labai nestabilus, nes be abejo galima kartais elgtis stropiau skiriant tas baldas, baudas, tačiau tai vis tiek tebelieka nestabilų šaltinis. Tai kasgi belieka? Lieka lankstumo mechanizmai, kurie yra numatyti 14 metų biudžete ir tuo būdu būtų galima didesnį dėmesį skirti humanitarniai pagalbai. Tačiau šie, šie metai yra rinkimų metai. Norėčiau būti ciniškai realistiškas. Gali atsitikti taip, kad ta pati valstybė ragina e, įgyvendinti e, padažus humanitarinės pagalbos rytyje, tačiau balsuoja prieš biudžeto padidinimą humanitariniai pagalbai. Tai štai. Ir net grinųjų mokėjimų atveju, mokėtojų atveju tai pasitaiko. Be abejo, galime teikti pakeitimus, kad tam, kad biudžetas auktų, tačiau tai nėra e, labai tinkamas priešrinkiminis linkėjimas šalims. E, manyčiau, kad turime kalbėti būtent ne apie lėšų perkelinėjimus kokius nors ar kažkokias ypatingas schemas, bet turime kalbėti apie antrą 2014 metų pusę ir apie realų biudžeto padidinimą. Ir mm, šiaip ar taip 700 milijonų eurų tokia suma yra numatyta kaip ribinė suma, tačiau dabar akivaizdu, kad to nepakaks. Dėkui. Okay, yeah, now on. Um, The... Uh, Dėkoju už visus komentarus ir klausimus. <clears throat> Kadangi laiko turim nedaug, tai aš e, pabandysiu atsakyti labai glaustai. Visiškai sutinku su ponė Jensen, kai jis sako, kad e, rezervas turi būti uh, išreikštas ir įsipareigojimais ir konkrečiais mokėjimais. Mes e, stengiamės, kad visi taip galvotų, bet automatiškai taip nesitinka, turime tuo klausimu padirbėti. Mes e, ieškosime galimybių pakoreguoti biudžetą taip, kaip reikia. Aš reikalaučiau humanitarnės pagalbos galvodama apie trūkumą 23 milijardai yra milžiniška suma, bet 400 e, milijonų yra nepakankama suma. O žinant, e, kam finansavimas yra reikalingas šiuo metu, mes turėtume išsiskirti teisingus prioritetus. Aš labai konkrečiai norėčiau sureaguoti į klausimą, kurį pateikė ponas Kalvin 160 milijonų, iš kurie atsirado. Du dalykai atsitiko. Jau praėjusiais metais mes pradėjome e, tvarkyti tą netitikimą tarp mokėjimų ir įsipareigojimų ir stengiame sumažinti avansinį mokėjimą pagal sutartis. Vadinasi, tai, kas e, paprastai e, siekia 20 procentų, tai ta mokėjimų dalis, kuris siekdavo prastai 20 procentų, dabar siekia 35 procentus. Ir dabar e, daugumai tų sutarčių e, bus jau sumos skirtos baigtos išmokėti iki šių metų pabaigos. Biudžeto komiteto pirmininkas jau sakė, e, kad šiek tiek. E, nustebome išgirdę, kad yra problemų dėl humanitarnės pagalbos. Paaiškinsiu. Praėjusiu metu pabaigoje mes visi čia susirinkę sakėme, kad susitarėme. Susitarėme, e, kad įsipareigojimus ir mokėjimus e, neįprastinių e, nems atvejams skirtame biudžete turime finansuoti visapusiškai. Ir iki pat gruodžio pabaigos mes gyvenom šiame pasaulyje, galvodami, kad turime sprendimą kurį atrodė visi rėmė. Deja, jis netapo realybę. Ir atvirai šnekant, taip yra, yra taip, kaip yra. Dabar iškyla klausimas, kaip toliau elgtis. Aš labai dėkoju visiems, kurie pasisakė už tai, kad turi būti labai ženkliai sumažintas e, neapmokėtų sąskaitų skaičius, o kitas dalykas turime neleisti, kad e, jis išauktų ateityje vėl Mes e, sukūrėme esamą sistemą e, labai ankštoje mokėjimų ir įsipareigojimų bazėje. Nenumatyti atvejai gali mus ištikti netikėtai, kaip savaime suprantame. Todėl e, mes privalome suvokti, kad rezervas yra reikalingas, kad galėsime padėti ir savo žmonėms, ir žmonėms už ES ribų, kuriems reikia pagalbos. Jūsų pateiktas klausimas dėl gazos ten e, padėtis labai sudėtinga ir aš norėčiau išskirti du aspektus. E, labai toli tęsiasi Sirijos šešėlis. Dabar bėdos ištiko Ukrainą. Krizė užsitėse jau per ilgai. Ir akivaizdu, kad mes e, turime labai daug dėmesio tam skirti. Palestiniečiai taip pat priklauso tą pačiai kategorijai. Mes stengiamės apsaugoti 50 procentų savo biudžeto vadinamosioms pamirštosioms krizėms. Mes labai tvirtai remiame UNRA, Europos komisija maždaug 200 milijonų per metus skiria UNRA, uh, Mūsų dalis humanitariniai pagalba yra gana nedidelė, bet ji yra labai tikslinė ir skirta tam, kam labiausiai ji reikalinga. Ir kitas klausimas, kas atsitiks su palestiniečiais per Sirijos krizę galiu pasakyti, kad mes Europos komisijoje e, tvirčiausiai remiame e, palestiniečius patekusius į e, Sirijos e, konflikto e, šešėlį. E, Mes e, visuomet stengiamės didelę humanitarnės e, pagalbos dalį e, skirti Sirijai viduje, nepaisant to, kad labai didelė rizika su tuo yra susijusi. Sirijos viduje mes tengiamės labai daug dėmesio skirti pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms. Palestiniečiai yra tarp jų. Šioje srityje mes be bejonės dėmesio nesumažinome nuo pat pradžios. Buvo pateiktas klausimas, kaip e, bus pasirinkta nusekli pozicija ir kaip valstybės narės padidins įsipareigotą skirti 0,7 procentų įmoką. Čia jau komisijos nario Pybalks atsakomybės rytis, o humanitarinės pagalbos rytyje su pasididžiavimu galiu pasakyti, kad e, jau labai daug nuveikėme kurdami vieningą Europos e, Sąjungos e, reakciją į stambiausias krizes. Pavyzdžiui, Sirijos atveju kartu su valstybėmis narėmis mes surinkome 2,7 milijardus eurų ir tą finansavimą paskirstome labai e, atsargiai, kiekvieną eurą išnaudojame optimaliai. Centrinėje Afrikos Respublikoje E, valstybės narės nusprendė skirti 500 milijonų e, eurų. Ir mes stengiamės, kad e, valstybės narės šiais atvejais prisėmusius įpareigojimus turėtų jų laikytis. Aš savo nuopelnų štai neprisijimu. Mes suprantame, kokios šiandien iškyla uh, sudėtingos krizės, jos verčia mus bendradarbiauti labiau negu bet kada anksčiau, bet e, mes savo ruoštų e, padarome nors tiek, kad sukūrėme bendrą platformą, stengiamės koordinuoti e, reakciją į krizę. Sirijos atveju mes koordinuojame ne tik humanitarinę bendruomenę, bet ir palaikome, koordinuojame ryšį su TVF, su plėtros fondu, Taip tikimės, kad į Sirijos krizę bus reaguojama adekvačiai, nes pinigų yra nepakankama ir juos reikia panaudoti optimaliai. Galėtumėm, aišku, įtraukti ir, kit, įtraukti ir kitų donorų į tą finansavimą, bet dabar mes neturim laiko tam. Nu, baigdama, aš norėčiau išreikšti tokį nepritarimą pono Levandosko komentarų dėl e, baudų mes sutinkame, kad jokių būdų negalime e, numatyti, kad baudos tiesiai bus pervedamos į humanitarinės pagalbos biudžetą. Bet valstybės narės gali paskirti įplaukas programoms ir tikslams, kurios jų nuomonė yra visiems aktualios. Todėl jeigu mes surinksime 1,7 milijardų iš bankų, ir juos perdosime valstybėms narėms, o valstybės narės nuspręs dalį tų pinigų skirti bendram Europos, e, Europai rūpimam klausimui, ar tai būtų Ukraina, ar tai būtų Sirija. Tai pagal dabartinį finansų reglamentą jos tą galėtų padaryti. Aš niekuomet nepriverščiau uh, humanitarnės pagalbos biudž... ne, nepaverščiau humanitarnės pagalbos biudžeto e, tų neįlinių įplaukų auka mes turim kurti koordinavimo platformas, mano vadinamasias, nes mes susidurime su tokiomis neįlydėmis krizėmis. Aš labai tikiuosi, kad Ukraina netaps humanitarnės krizės tašku, bet aš galiu visiems, kam rūpi, pasakyti, kad yra mūsų komanda Ukrainoje, kurie stebi. Bet aš tai galiu pasakyti, kad turim melstis, kad e, būtų rezult, geriausi rezultatai, o tikėtis turime blogiausių. Dėkuoju komisijos nariams už pasisakymus. Manau, kad e, kartu aptarėme padėtį ir pakalbėjome apie tai, kaip galima spręsti tas problemas, kurios kelia daug nerimo norėčiau paprašyti sekretariato atstovų palydėti e, komisijos narius. Taip pat e, dėkoju ir e, Deve komiteto vicepirmininkiai, kuri gali ir toliau būti mūsų posėdėje, bet kuri turbūt turi kitų įsipareigojimų. Tad aš siūlau tęsti mūsų darbą ir dabar būtų devintas darbo tvarkės punktas Tai yra dėrybos dėl 14-20 daugiametės finansinės programos, įgyta patirtis ir tolesni veiksmai. Ivailo Kalfin ir Jean-Luc Dan yra pranešėjai. Yra maždaug šimtas e, pakeitimų, galbūt Ivailo galėtų pakomentuoti juos. Dėkoju. Labai trumpai pateiksiu informaciją apie tai, ką reiškia tie pakeitimai siūlomi. Jūs ko gero turėjote progą peržiūrėti pakeitimų tekstą. Turime nuomonę sulaukę šių komitetų EMPL, REGI ir LIBE. Ir taip pat esame sulaukę AFKO nuomonės pagal 50 straipsnį pateikto. Turime taip pat pakeitimų, kuriuos pateikė biudžeto komitetas. Na, mano komentarai dėl šių pakeitimų būtų tokie. Pirmiausia, kai dėl AFKO 50 straipsnis. Manau, kad čia einama teisingų kelių. Su Jean-Luc buvome susitikę su ponu Daf, padiskutavome dėl e, apskritai pranešimo dvasios ir aš manau, kad AFKO pakeitimai yra vertingi, pagerinantis pranešimą. Jie atitinka mūsų lūkesčius. Kai kurios nuomonės pateiktos komitetų, ypač EMPL ir REGI, turi atitikti tam tikras parlamentinės procedūras. Kai buvo dermas į DFP, kilo klausimų, kas dėrėsis, kodėl dėrėsis, taip toliau ir panašiai. Turi būti palikta e, laisvė komitetų įsikišti klausimas, kada, kaip, kokiu būdu. Mes turime priimti sprendimą. Esu e, skeptiškai nusiteikęs ir manoma šią problemą ateičiai išspręsti visam laikui. AFKO vienojame iš pakeitimų kalbam apie parlamento darbo tvarkos taisyklės, apie tai, kaip veikia parlamentas. Visą tai siekiant išsiaiškinti, kokius klausimus spręsti reikia skubiausiai. Darome viską, kas reikalinga, kad tie pakeitimai būtų įtraukti į tekstą. Stengsime įtraukti jų maksimumą į pranešimo tekstą. Bet tų šimtų pakeitimų, kurių sulaukėme biudžeto komitete, e, apie ap tos pakeitimus reikia sakyti štai ką, daugelis jų bus įtraukta į pakeitimus, rasime tam būdų. Turime porą problemų, kurias norėjau čia paminėti. Viena iš tų problemų yra štai kokia. Turime nemažai pakeitimų, kur kalbama apie vertinimą, apie e, DFP rezultatų vertinimą. Šį klausimą mes diskutavę, mūsų pasiūlymai nėra šio posėdžio objektas. Ir buvo pasakyta, kad tai yra tik vienas iš pavyzdžių, humanitarnį pagalbą, kad bus sunku sudėlioti teisingai prioritetus. Mes taip pat norime vertinti ir kitas rytis, kas buvo padaryta, ką dar reiktų padaryti, ką reiktų pagerinti ir panašiai. Tos diskusijos dar vyks ir parlamentas be abejo nebus vieningas šiais klausimais. Tačiau irgi tai nėra šio pranešimo tikslas. Tiesiog svarbu pasimokyti iš vykusių dėrybų, pasimokyti iš kitų patirčių ir pasirengti būti labiau e, organizuotiems vėliau. Kiti pakeitimai. Juose daugiau buvo kalbama apie pusiausvyrą tarp e, parlamento ir tarybos siūlymų ir sprendimų. Vėlgi čia yra tas klausimas, kuriam mes pritarėme. Norėtume, kad dėrybose parlamentas būtų visapusis partneris, kad jis e, dalyvautų kaip lygiavertis partneris diskutuojant dėl biudžeto klausimo. E, su parlamentu dėl politikų paprastai diskutuojama retai, bet, bet čia neturime daug to iliustruojančių skaičių. E, manytume, kad kit, kai kurie kiti siūlymai prieštarauja e, parlamento anksčiau priimtoms pozicijoms dėl praktinio e, Lisabono sutarties įgyvendinimo. Pasižiūrėsim, kaip su tais pakeitimais tvarkysimės. Tačiau aš manyčiau, kad nereiktų pritarti dalykams prieštaraujantiems tam, dėl ko esame patys išreiškę teigiamą nuomonę anksčiau. Tai štai, tiek būtų bendro pavučio komentarų kol kas. Norėčiau priminti, kad darbų kalendoriaus tikiuosi bus laikomas biudžeto komitete Kovo 19 turi būti balsuojama, tai bet yra suplanuota ir tikiuosi, kad būsime pasirengę jau kitą savaitę pateikti pasiūlymus dėl teksto. Ir lauksiu kolegų reakcijų, pažiūrėsime, kaip galime užbaigti parengti šį tekstą taip, kad jis būtų priimtinas maksimumui kolegų plenarnių posėdžių metu. Ačiū. Dėkuoju, Vailo. Koordinatoriai ar šešėliniai pranešėjai nenorėtų komentuoti. Įvailo pranešimo. Ne, tuomet, kaip ir buvo pasakyta, balsuosime kovo 19 dieną per kitą komiteto posėdį kad galėtume e, per plenarinį posėdį e, nagrinėti e, šį pranešimą ir aptarti patirtį dėrybų dėl daugiametės finansinės programos, kad po mūsų dirbsintis parlamentarai galėtų į tai deramai atsižvelgti. Dabar pereiname prie dešimtojo punkto. Žodis An Jensen šiuo klausimu yra 14 metų nedidelis taisamasis biudžetas. Ir aišku, mes šio skanesto negalime nesuvalgyti dabar. Ir, kaip sakiau, dar paskui turėsime aptarti e, keletą klausimų, todėl norėčiau koordinatorių pasilikti po posėdžio salėje, nes turėsime aptarti netgi tris, tris ar keturis klausimus su jais. Kadangi vertėjai dirbs iki pusės pirmos, tai e, pasinaudosime ir vertimo paslaugomis. Dabar žodis Anai. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs minėjot, e, tas e, biudžeto pakeitimas yra gana nedidelis. E, tokio realaus poveikio biudžeto jis neturės, tai yra labiau techninio pobūdžio pranešimas. Tris dalykus norėčiau išskirti. Pirmiausia, pakeitimais susijęs su Europos investicinių fondo kapitalo padidėjimu. Antras dalykas - pokyčiai išplaukantis iš horizonto 2020 turistinės bazės pakeitimo. Ir tai buvo priimta po to, kai mes patvirtinome 2014 metų biudžetą. Trečias dalykas - biudžeto struktūros E, bendrai įmoniai perėjimas prie geležinkelių pakeitimas. Techninio pobūdžio pakeitimai ir aš siūlyčiau, kad mes parengtume e, dokumentą balandžio mėnesio plenariniam posėdžiui, tada mes jau galėtume balsuoti. Tikimasi, kad taryba aptars šį dokumentą balandžio pradžioje, tada mes 42 e, dienas turime savo nuomonę išreikšti. Bet rinkimų kampanija tada jau labai greitai ateis, plenarnio posėdžio daugiau nebebus e, gegužės ir birželio mėnesiais, todėl e, reikėtų per balandžio antrąją plenarnį sesiją šį dokumentą patvirtinti. Manau, kad e, mes turėsime pranešimą, kuriuo tarybos pozicija nebus keičiama, su sąlyga, kad Tarybos pozicija nekeičia komisijos pasiūlymo. Jeigu taryba tam pritars, tada ir mes taip sakysime. Très bien. Merci. Puiku. Ačiū Anai. Akivaizdu, kad daug kas priklausys nuo tarybos kalendorius, bet kaip Ana pasakė, mes norėtume, kad būtų parengta viskas, kas reikalinga E, iki balsavimo, kuris įvyktų prieš rinkimus. Pakeitimų pateikimas iki kovo 10-18 valandos, tada mes e, balandžio 1 galėtume balsuoti biudžeto komitete ir paprastai per antrąjį e, balandžio plenarinį posėdį galėtume balsuoti plenarinėje salėje, plenarinėme posėdėje. Tiek dėl dešimto punkto. Dar išlieka vienas klausimas dėl nekilnojimo turto politikos. Monika. Monika. Liebe Herr Vorsitzender, ich bin. Gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė. Matau, kad kolegos, kurie turėjo dalyvauti diskusijoje į posėdį, netvyko, tad sutarim atidėti diskusiją kitam kartui turime paprašyti daugiau laiko Evai. Galbūt galėtume apsispręsti kovo mėnesį, tai tuomet bus galima dėl parašų diskutuoti kovą. Pirmininkas, ačiū, taigi sutarėm. 203 straipsnio penktą dalį finansinio reglamento pritaikę paprašysime dviejų savaičių papildomo laikotarpio, kad būtų galima apie tai diskutuoti ir priimti sprendimo dėl Europos investicinių banko. Na ir paskutinis dabar darbo tvarkės klausimas. Jūta Haug turi pateikti ataskaitą tarp institucinės darbo grupės dėl agentūrų. Jūta žodis tau. Dėkoju. Labai trumpai. Vakar mes surengėme darbo grupės tarp institucinės pirmąjį posėdį Ši darbo grupė užsima agentūromis, kaip žinote, pirmininkų sueiga paprašė e, Jansen, Monikos e, Holmeier, kolegos Gardijos Abal ir manęs dalyvauti darbo grupėje ir atstovauti Europos parlamentui. Mes vakar susirinkome visi taryboje ir turėjome tokią darbo atvarkę, kuri labiausiai buvo susijusi su tuo, kaip veiks ši darbo grupė, jų sudėtis dabar aiški, dabar turime išsiaiškinti dėl įgaliojimų, o tai buvo šiek tiek sudėtingiau. Tačiau sutarėme dėl to, kad komisijos numatytos taisyklės būtų tos, kuriamis bus remiamasi. Visos trys institucijos jau lapkritį buvo sutarusios paskelbti bendrą pareiškimą, tad būtent tuo pagrindu mes ir dirbsime. Mes norime, kad būtų dirbama politinių ir techninių lygmenimis. Pasitelksime savo sekretoriato asmenys, Europos komisijos sekretoriato ir tarybos sekretoriato asmenys. Tai aš tikrai norėčiau pasakyti, tuos, tas visavokas panaudotama kabutės. Politinis lygmo, techninis lygmo. Taryba sureagavo. Buvo sakoma, kad reikia puikiai atlikti parengiamuosius darbus ir tai neturėjo užimti per nelik daug laiko. Šis pasirengimas jau turėjo leisti pasiekti pirmųjų rezultatų su, posėdis turėtų vykti balandžio mėnesio pirmą savaitę. Bus diskutuojama labiausiai apie trilogų rūpimus klausimus. Ne viskas dar yra aišku dėl trilogo, nei dėl darybos pozicijos, nes valandžio 2-3 vyks neformalus ECOFIN posėdis Atenuose. Arba tektų susirinkti balandžio 4 arba iki balandžio 1. Tačiau iki, šio, iki tol turime numatyti darbo pagrindą, turime turėti aiškias taisyklės. 2013 metų agentūrų situacija yra vienas iš mūsų šeities taškų, 5 procentai mažiau darbuotojų agentūrojose, kokios agentūros turėtų atlikti kokias užduotis, galbūt jų būtų numatyta 13-14 užduočių, nepaisant personalo sumažinimo. Reikia išsiaiškinti, ar bus įmanoma uh, padidinti efektyvumą ir tuo kompensuoti personalo sumažinimą. Ir kitas dalykas, reikėtų padiskutuoti apie tas agentūras, kurios teikia paslaugas mūsų pramonės įmonėms. Pavyzdžiui, Kelne esanti oro saugos agentūra, Helsinkio agentūra, kur domisi chemijos produktų saugumo klausimais, Alikantės agentūra, arba, te, arba kažkokia kita agentūra kitur. Reikia išsiaiškinti, kaip tos agentūros e, sugebės atlikti tas pačias paslaugos, tos pačios kokybės paslaugos pramoniai, turėdamos mažiau personalo. pramonės įmonėms reikia E, kad būtų tos paslaugos atliktos tam, kad jos savo produk produkciją galėtų parduoti visame pasaulyje. Tad mes jau norėjome jau pirmo posėdžio metu užduoti visus aktualius klausimus. Reikėtų, kad darbo grupė suprastų, e, kokia yra realybė. Ne, nereikia kartoti ankstesnių darbo grupių patirties, nes mes čia neketiname dubliuoti kieno nors veiklą. ir biudžeto procedūra e, bus aiški ir visais atvejais bus kalbama apie agentūras. Darbo grupė negali e, priimti saisančių sprendimų, ji negali pakeisti e, tų abiejų biudžeto valdžios atšakų. Tačiau darbo grupė gali sekti, kad taisyklės būtų gyvendinamos tinkamai. Tai štai, kaip mes e, žiūrime situaciją. Mes paskelbsime bendrą pareiškimą ir kol kas aš žvelgiu į padėtį optimistiškai. Matysime, kas įvyks pirmą balandžio savaitę, ar bus pasiekta kokiu rezultatu ar ne, o paskui matysim, kaip viskas klostysis ateityje. Taryba jau e, sutiko su dviem politiniais susitikimais 14 e, metais. Pirmasis, kaip jau sakiau, vyks balandžio pirmą savaitę, antras numatytas rugsėjo pradžioje. Galėsime padaryti tuomet išvadas apie tai, kaip vyko mūsų darbas ir galėsime išsiaiškinti, kaip mes matome biudžetą. O tai yra visiškai tinkamas dalykas, ar reikėtų daryti kiekvienos biudžeto procedūros metu. Tačiau tarybos vadovai nesugebėjo užtikrinti mums šių susitikimų reguliarumo visos, visos kadencijos laikotarpiu. Buvo susitarta tik 2014 metų, o paskui kitais metais reikės vėlgi žiūrėti, ar bus remiamasi tą pačią darbo tvarką ar ne. Be abejo, reikalingas tam tikras tarybos išvalgumas, kad būtų teisingai vertintas šis šio projekto tinkamumas, jeigu rezultatai bus geri. Taryba galbūt įsitikins produktyvių šios grupės darbo ir atsižvelgs į siūlymus, dėl kitų biudžeto procedūrų, vyresnių biudžeto procedūrų. Na tai štai, iki šiol nieko ypatingo neįvyko. Europos komisija ir parlamentas kartu mm, tarybai išdėstė mūsų poziciją. Ačiū. Travail, meritoire. Puikiai atliktas darbas, Jūta. Iš jūsų pusės jis pareikalavo begalinės kantrybės ir jūs tikrai labai veiksmingai jį nuveikėte. Monika Mayer. Aš e, vakar negalėjau dalyvauti posėdėje. Tačiau aš e, žinau iš įvairių pasisakymų ir diskusijų, kokia yra tarybos nuomonė dėl agentūrų. Taryba labai atsargiai žiūri į agentūras. Juta Hauga apie tai kalbėjo savo pasisakymę. Aš nežinau, ar mūsų veiksmų laisvė yra didelė. Matau, kad taryba yra tikrai nelabai entuziastingai e, nusiteikusi, netgi griežtai nusiteikusi ir, aišku, kiekviena valstybė bijo prarasti jos teritorijoje esančią agentūrą. Na, o parlamentas savo raštu atrodo prašo tik tai vis daugiau pinigų. Jeigu dabar kalbėtume apie rimtą restruktūrizaciją, apie racionalų restruktūrizavimą, apie tinkamą išteklių valdymą, tai aišku, eidami šito keliu mes turėtume ne, nebeplėsti be galo tų agentūrų ir jų skaičiaus, turėtume galvoti, aišku, taip pat ir apie užimtumo aspektus ir manau, kad iš principo taryba turėtų mums pritarti. Aš dėkoju jų tai už ryštą, atkaklumą. Manau, kad derantys su taryba, e, jinai tikrai yra labai tinkamas žmogus. Dominik Rikėjai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Aš norėčiau taip pat padėkoti Jūtai už atliktą darbą ir už pasisakymą. Taip pat dėkuoju ir kitiems e, darbo grupės nariams. Man kelia nerima šiame kontekste e, štai kas diskusijose yra kalbama apie tų agentūrų sustiprinimą Yra bandoma taip pat optimizuoti jų funkcionavimą atsižvelgiant į biudžeto pribojimus. Ir čia gali iškilti problemų, todėl kad taryba ir valstybės gina tas agentūras, kita vertus yra bandoma optimizuoti jų funkcionavimą. Man nerima kelia tai, kad e, agentūros turi dinamišką profilį ir visą laiką uh, Kartu su teisėkoros iniciatyvomis joms yra numatomos e, naujos veiklos rytis, nauji uždaviniai ir kartais e, tos naujos misijos yra labai, labai svarbios teisėkuros požiūrių ir nebūtinai čia kiekvienu atveju e, atsižvelgiama į biudžetinius aspektus. Buvo kalbama pavyzdžiui apie oro E, transporto agentūrą, buvo kalbama apie vieningą dangų ir atitinkamus e, uždavinius šioje srityje. Tad e, klausimas kyla, ar bus pakankamai finansavimo. Strasbūrė mes kalbėjome apie ketvirtąjį geležinkelio paketą, tačiau finansinis paketas, kurį siūlo komisija, yra tikrai nepakankamas. Ir jeigu agentūra negalės būti pagrindiniu e, reformų koordinatorium, tai, tai bus blogai. Tad e, Jūta pabrėžė šitos e, aspektus, pabrėžė standartizavimo aspektą ir tai taip pat yra labai svarbu ir užimtumui, reguliavimui. Taip pat remiantis tam tikromis teisėkuros iniciatyvomis, tad iš tikrųjų kai kuriuos aspektus reikia sustiprinti, tačiau e, taryba vis, visą laiką žiūrėjo su nepasitikėjimu į tas agentūras, nes e, jinai kartais jas mato kaip tam tikras konkurentes. Tad, todėl yra toks statinis agentūrų gynimas viena vertus, kita vertus e, agentūros dirba vis dinamiškiau ir dėl to yra tam tikrų prieštaravimų ir dėl to yra nerimo ateičiai. Pirmininkas, taip. Kiekviena valstybė skiria labai didelis reikšmę svarbą tą tai agentūrai, kuri yra jos teritorijoje, tačiau taryba apskritai žiūri su nepastikėjimu agentūras ir mano, kad jų apskritai yra per daug. O komisija to agentūrų taip pat deramai neapgina. Ponas Klūtė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu vokiškai nes dėja prancūziškai nemoku. Grįšiu prie to, ką sakė prieš tai kalbėjęs kalbėtojas. Ekon komitete jau penkerius metus met, mes e, kalbam apie, apie krizę, kuri dar tęsiasi nuo 2010 metų. E, esma e, Paryžiuje, bankų kontora Londone. Prieš metus aš susitikau su esmos vadovu Paryžiuje ir mes aptarėme tam tikrą skaičių problemų. Pono Klūtis mikrofonas kurį laiką neveikė. Čia kalba sukasi apie bazelį, apie bazelį 3, apie MIFID reglamentą dėl e, vertybinių popierių rinkų. Ir šioms agentūrams iš tikrųjų krūvis yra pakankamai didelis ir jos ne, nebūtinai gali susidoroti su e, ta našta. Tad atsižvelgiant dar į krizės kontekstą, mes iš tikrųjų dabar rengiame įvairias prevencinės priemonės ir per trilogą taryba sakė, jog jinai sutinka su tuo, e, ką mes siūlome, tačiau mažindama tų agentūrų personalą, jinai užkerta kelią agentūroms tinkamai atlikti darbą. Tuo tarpu agentūroms yra e, numatomos vis naujos veiklos sritis, nauji uždaviniai ir esmai be kitako. Todėl mes turime užtikrinti, kad tos agentūros liktų nepriklausomas ir, ir pajėgios. Ir be to finansinė struktūra 60 procentų finansavimo iš valstybių narių, 40 procentų iš ES biudžeto, plus išlaidos, plus uh, Ehm, rinkliavos, plus e, subsidijos ir e, iš valstybių narių vis sunkiau yra gauti finansavimą, tai taip yra dėl suprantamų priežasčių, aišku, tačiau turėtume pagalvoti šiame kontekste štai apie ką, ar nebūtų įmanoma pakeisti finansavimo proporcijų, kad būtų atvirkščiai 60, 60 procentų ir 40 procentų. Aš e, norėčiau paklausti Monikos ir Jūtos, ar jos e, šį aspektą palėtė diskusijose. Galbūt būtų galima finansavimo proporcijas atvirkščiai apversti kad būtų 40 procentų iš valstybių narių, o 60 procentų iš ES. Tai būtų papildoma garantija, nes antraip tai net, net neverta kurti tų agentūrų, nes jos netenka prasmės. Taip, galėtume pasakyti poniai Georgievai tai. Jūta. Taip, būtent Šiuo klausimu mes kalbėjome vakar, kuomet sakėme, kas mums visų pirma yra svarbu. Mes turime išsiaiškinti, kurios agentūros e, gavo papildomų užduočių, papildomos veiklos. Per plenarinį posėdį kuomet kalbėjom apie geležinkelio ketvirtąjį paketą, aš sakiau, jog, jog, jog baigiantis parlamento kadencijai bus e, pateikti pasiūlymai dėl tolesnio finansavimo ir tuomet teisėkuros iniciatyvų numatytos naujos uh, užduotis turi būti numatomos taip, kad būtų atsižvelgiama į finansavimą. Nes biudžeto procedūros kontekste mes negalime reglamento keisti. Praeitie Mes taip pat susidūrime jau su panašiamis e, problemomis. Turime galvoti apie racionalesnį finansavimą iš Europos biudžeto. Bet e, valstybės narės taip pat turi atitinkamai mm, iš savo pusės finansuoti, tačiau ne mes turime keisti tas taisyklės, ne mes turime keisti reglamentą, komisija turi tai daryti. Aš matau, kad e, <laughs> jos atstovai mane žiūri e, dabar ne visiškai palankiai. Per kitą posėdį mes jau turėsime naujų dokumentų darbo ir tuomet matysime, kokia padėtis yra kiekvienoje agentūroje ir tada galėsime toliau kalbėti su taryba. Aišku, taryba dažniausiai nori kalbėti tik apie skaičius, bet ne apie tai, ką su tais skaičiais galime daryti. Nes taryba domina tik tai patys skaičiai ir kaip sumažinti tuos skaičius. Tarybos atstovus domina tik tai tai. Mes turėsime užtikrinti, kad mes mokame pinigus racionaliai. Aišku, ir taryba turi būti to suinteresuota. Pirmininkas, dėkoju. Tad e, dar, darbo tvarkė darbo tvarkė mūsų visa yra aptarta salėje lieka koordinatoriai. Jūs turite darbo tvarkę, mums lieka aptarti dar du klausimus. Vertėjai turėtų likti. Mums reikės vokiečių, prancūzų ir anglų kabinų, taip pat ispanų ir portugalų kabinų kolegų pagalbos. Kitos kabinos gali